Goedemorgen iedereen. Uh, ik moet uh, commissievoorzitter Jan Mulder verontschuldigen. Die, uh... Labas rytas visiems. Atsiprašau už poną Mulderį. Jis negali dalyvauti šio ryto mūsų posėdėje, tad pabandysiu jį pavaduoti. Pas mus atvyko ponas komisaras, sveikinu jį atvykus į mūsų posėdį, turime labai užpildytą darbo tvarkę ir tikiuosi, kad e, dirbsime greitai ir efektyviai. Taip pat e, noriu atsiprašyti pono komisaro, bet turime pradėti nuo trumpo balsavimo. Ir paskui, kai tik galėsime, Pereisime prie jūsų atsakymų klausimo. Pirmasis klausimas yra, kaip jau sakiau, darbo tvarkė, darbo tvarkės patvirtinimas. Ar visi pritarė mūsų darbo tvarkiai? Ar nieks nenorėtų kažką pakeisti ar pakomentuoti, regis ne, tokių pagėdavimų nėra. E, mes e, posėdžiausime šį rytą, posėdis bus transliuojamas. Tikiuosi, kad atsinešite visi balsavimo korteles elektroninės ir tikiuosi, kad e, galėsime balsuoti sklandžiai. Da, pirmininko pranešimai. dėl, vyks diskusijos su taryba. Žinote, kad jos vyksta seniai, žinote, dėl ko nesutariama. Esame nusiuntę laišką ponui komisarui šiemetai ir jo prašėme pateikti informaciją. Dėl komisijos pozicijos komisaras mums atsiuntė lapkričio 26 dieną laišką, koordinatorių posėdžio metu lapkričio 29 mes šį laišką e, išnagrinėjome. koordinatoriai pareiškė savo pageidavimus ir sakė, kad būtų gerai, kad komisaras ar komisija mums pateiktų komis, paaiškinimus. Galbūt prieš pereinant prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto galėtumėte paaiškinti, kokia yra e, komisijos nuomonė dėl biudžeto įgyvenimo patvirtinimo tarybai. Na, tai tuomet perikime tiesiai prie balsavimo. Een eerste uh, rapport is kolegos Erenhauser pranešimas, tai yra, kiek aš žinau, pirmasis jo parengtas pranešimas, sveikiname kolegą. Humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos administruojamos es humanitarnės pagalbos kontrolė. Turime sulaukę nemažai pakeitimų. Nežinau, ar kolega Ernhauseris kalbės. Ne, jis nenori pasisakyti, tad pereikime iš karto prie balsavimų. Manau, kad e, visi turime balsavimo sąrašus ir pirmiausia balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Citata, ponas Ellenhauseris pateikė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis, antras pakeitimas. Kolegos Berman ir Veiler pateikė šį, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis, trečias pakeitimas, vėl ir barman, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas pranešėjo suderinamas su trečiojų pakeitimu, tai yra kaip priedas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktoji dalis, penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštoji dalis, šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintoji dalis, septintas pakeitimas, Berman Veiler, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Regisi atmesta, bet turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Septyni kolegos balsavo už, keturi prieš. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, devinta dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Dešimtoji dalis, devintas pakeitimas vėliau Bermankas už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktoji dalis, dešimtas pakeitimas vėliau Bermankas už. Tiksliau, turime čia kompromisinį pasiūlymą, sako pirmininkas, kas už šį kompromisinį pasiūlymą prieš susilaikė patvirtinta. 12 dalis, 11 pakeitimas Hartunkas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 dalis, 12 pakeitimas Vėlerbermankas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 dalis, 14 pakeitimas Vėlerbermankas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 Hartung pakeitimas suderinamas su 14 kaip priedas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 15 dalis, 15 pakeitimas Andresen, kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 16 dalis, 16 pakeitimas Hartung, kas už? Prieš? susilaikė atmesta. 17 dalis, 17 pakeitimas Ernhauser kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 dalis, 16 pakeitimas Harton kas už, prieš susilaikė atmesta. 21 dalis. 19 pakeitimas Hartungo. Čia mes turime balsuoti dėl atskirų dalių EPP šito pageitavo. Pirmoji dalis iki facilitating role, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Ar galime balsuoti dėl antrosios? Taip, balsuokime dėl antros dalies. Nuo draws, attention ir taip toliau, kas už, prieš susilaikė. Taip pat atmesta. 25 dalis, 20 pakeitimas Andreasen, kas už, prieš susilaikė atmesta. 27 dalis, 21 antresiant pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 dalis, 23 pakeitimas Veiler Berman kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas Hartung suderinamas su 23 kaip priedas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 31 A nauja dalis, 24 pakeitimas Ernhauser, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 35 dalis, 25 pakeitimas Veiler Berman, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 36 dalis, 26 pakeitimas Arnhauser kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 45, 45 dalis, 26 Hartongo pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 46 dalis, 28 pakeitimas Hartongo kas už, prieš susilaikė susilaikė, atmesta. 47 dalis, 29 Hartongo pakeitimas. Vėlgi turime pageidavimą balsuoti dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis iki financial management, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Ar galime balsuoti dėl antrosios? Nuo regards this conduct ir visa kita, kas už prieš susilaikė atmesta. Ponui Hartungui tai nėra labai sėkminga diena. 47 A nauja dalis, 30 pakeitimas Vėler Bermankas už, prieš susilaikė patvirtinta. 48 A nauja dalis, 31 pakeitimas Hartungo kas už, prieš susilaikė atmesta. 48 B nauja dalis vystimosi komiteto pirmasis pakeitimas. Turime balsavimą vėl dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Net nežinau, gal pasitikrinkim, sako pirmininkas, pasitikrinkim elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Dėl antrosios vystimusių komiteto pakeitimo, pirmo pakeitimo antros dalies. Trylika kolegų balsavo, rezultatas toks, devyni balsavo už, keturi prieš, to būtų patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, prieš Patvirtinta. 48 78 dalis, Vysimų komiteto antras pakeitimas, pirmo dalis, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Paskutinė trečioji dalis šio pakeitimo, kas už. kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 D nauja dalis, vystimosi komiteto, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 E nauja dalis. Ketvirtas vystimosi komiteto pakeitimas. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 F dalis, penktasis vismus pakeitimas, turime keturias dalis, pirmoji, kas už, prieš, neaišku, turime pasitikrinti. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Pradedame. Baigėme balsuoti. Aštuoni kolegos balsavo už šeši prieš patvirtintą antroji dalis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už prieš susilaikė patvirtinta Regis patvirtintas, sako pirmininkas. Ketvirtoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis visimus jūgrėtų pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl galutinio dokumento variantų. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavo 11 kolegų, 11 balsų už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Ir linkiu sėkmės plenarnėme postėje. Pone Greslė, prašau. Pone Greslė, noriu pasakyti, kad tai paskutinis balsavimas, kuriame dalyvaujame, kai e, balsuojant nėra didžiausios frakcijos atstovų, kuri yra Marselėje šiuo metu, vyksta Europos liaudės partijos kongresas. E, išskyrus mus paskutiniuosius mohikanus, visi yra Marselėje. Žinau, kad Europos liaudės partija yra Marselėje, sako pirmininkas, nes e, <clears throat> girdėjau E, radijoje interviu iš Marselios e, su ponė Taisin, ponė Greslė. E, aš manau, kad reikia geriau suderinti mūsų posėdžių tvarkaraštį, vis tiek, nes jis yra žinomas iš anksto. Na, dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Suteiksiu galimybę komisijos nariui arčiau prie manęs prisėsti. Pradėkime svarstyti ketvirtąjį darbo atvarkės punktą. Pirmininko pranešimuose jau skelbėme, kad e, dabar e, svarstysime komit... biudžeto kontrolės komiteto koordinatorių klausimus, tačiau pirmiausia, įsteigsime žodį komisijos narių šiemetai pristatyti mums e, tarybos išvadas dėl e, konfliktinių klausimų tarp tarybos ir parlamento. Ir e, komisijos narys jūs teikė šiek tiek informacijos, galbūt galėtumėte ją papildyti. Man... E, Pone pirmininkė. Gerbimi komiteto nariai, Lapkričio antrą dieną gavau e, laišką dėl e, komisijos nuomonės, e, pirmiausiai dėl e, sąsajų tarp sąskaitų uždarimo ir sutarties nuostatų laikymosi biudžeto vykdymo patvirtinimo kontekste. Dėl pirmojo klausimo e, E, manau visi e, sutinka, kad e, suskaitų uždarimas nereiškia biudžeto vykdymo patvirtinimo. Antrasis klausimas susijęs tarp sutarties nuostatų laikymusi ir finansinio reglamento nuostatų tarpusavio suderinamumo. Noriu pabrėžti, kad ir 119 sutarties straipsnėje yra aiškiai nurodomos institucijos E, kurios tvirtina biudžeto vykdymą, tai yra komisija. Tačiau taip pat biudžeto vykdymo patvirtimo procedūroje dalyvauja ir kitos institucijos bei e, tarnybos pagal e, atitinkamą tvarką ir patvirtina biudžeto vykdymo procedūros rezoliuciją. Tokia yra dabartinė tvarka. Komisijos manimų e, kitų institucijų administracinė autonomija bei abipusio bendradarbiavimo principas susijęs su e, kitų institucijų atsakomybė už e, savo biudžeto dalis. Finansinio finansų reglamento 50 straipsnis jame teigiama, kad komisija steikia galiojimus kitoms institucijoms pačioms vykdyti savo biudžeto <clears throat> dalis. Tai reiškia, kad komisija negali būti laikoma atsakinga už e, šių biudžeto skirsnių e, <clears throat> gyvendinimą ir negali e, kontroliuoti, kaip tos institucijos gyvendina. Todėl komisija mano, kad visos institucijos turi bendradarbiauti, vykdant biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip nustatyta antrinėje teisėje, savo atsakymę pabrėžiau, kad tikimės nuoširdžiai, kad dialogas tarp parlamento ir tarybos suteiks naujų postumių šiam procesui ateityje. Komisija ir toliau nusiteikusi aktyviai dalyvauti šioje procedūroje ir e, galite tikėtis e, iš komisijos pusės paramos. Ačiū komisijos nariui. Susiregistravo nemažai kolegų užduoti klausimus. Pone Ajala, manau, norėtų paklausti, nes, yra, nes jie yra pranešėję, tačiau norėtų pirmiausia išklausyti, ką kolegos pasakys. Ar kalbės po to, kas nuo Europos liaudės partijos norėtų klausti, pans Fjellneris? Labai ačiū. Aš noriu išklausyti e, auditorumų galbūt komentarų prieš mums pasisakant, o kaip jūs norėtumėte, pirmininkas. <clears throat> <clears throat> Komisijos narys mums patikė informaciją papildomą dėl atsakymų įgautą paklausimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir, ir e, pirmiausiai steiksime galimybę e, duoti klausimus, užduoti klausimus frakcijos tovams pranešėjai E, tai bus pirmasis raundas, po to išklausysime audito rūmų atstovų, vėl komisijos nario ir e, vėl frakcijų atstovams. Mums Vėlneris, gerai, kad atvykome iš pat pradžių į posėdį, nes viską sužinojome apie posėdžio tvarką, tačiau dabar atsisakau savo klausimą. E, dėl pompos gairų. Mėly kolegos, Keista, kad niekas nenori kalbėti apie šį laišką. Jo, tu norėjai, tačiau pirmiausia, norėjai išklausyti, ką kiti pasakys. Noriu priminti. Mes e, susilaikydami, e, balsuojant susilaikėme dėl tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo per plenarinę sesiją ir e, dėl to kilo tam tikrų problemų. Mes tačiau laikėmės e, biudžete patvirtintos nuomonės e, dėl to, kad taryba turi atsiskaityti <clears throat> dėl savo biudžeto vykdymo parlamentui, tačiau formaliai procedūra nėra visiškai sutvarkyta. Jeigu e, dabar yra tokia procedūra, kad e, ta procedūra nėra visiškai formaliai sutvarkyta, tai paprasčiausiai yra tempiamas laikas ir, ir tiek bandoma mūsų kantrybė. Aš komisijos narės šiemetos laišką suprantu taip, kad e, e, ir suprantu, kad e, komisijos narys pritarė mūsų pozicijai dėl to, kad vienas suskaitų uždarimas nereiškia biudžeto vykdymo patvirtinimo. Taigi dabar turėtume pasvarstyti, kaip toliau vystyti šią procedūrą. Įtampa yra pakilusi iki viršutinės ribos, daugiau jau jos kelti negalima. Ir e, kreiptis į Europos teisingumo teismą reiktų labai atsargiai, e, manau, nes taryba yra pareiškusi pasirengimą dėrėti su mumis atitinkamų klausimų. Bartai, tu klausai, dėl ko reikėtų e, dėrėtis. Manau, kad šis klausimas yra pakankamai aiškus. Mes e, turėtume dėrėtis dėl procedūros, kuri būtų priimta parlamentų kaip biudžeto kontrolės institucijai ir būtų privaloma šiuo atveju tarybai dėl e, šios procedūros ir turime susitarti, susidarėti, dabar turime pamastyti, kokiamis sąlygomis turėtume pradėti šias dėrybas. Laiško turinį, jūs puikiai žinote, mėly kolegos, kurį gavome iš pirmininkaujančios šalies šiuo klausimu. Ir e, šiame kontekste vykę pokalbiai e, baigėsi tuo, kad taryba pareiškė, jog ji nelabai žino, ko mes iš jos pagėdaujame. Taigi kyla klausimas, kaip e, turėtų vykti e, visas procesas ir tarybai bent jau <clears throat> tai kol kas nėra aišku, todėl turėtume suformuluoti savo tikslus, ar, tai būtų, ar darybų rezultatas būtų tarpusavio supratimo memorandumas, ar Galbūt reikėtų pasinaudoti būsimai sutarties pakeitimais ir atitinkamas nuostatas įtraukti į sutartį teisinių e, atžvilgių mes esame teisūs, nieks dėl to nebejoju, tačiau politikoje reikia dar tą teisumą atitinkamai patvirtinti. Dar ponė Greslė ir pons Hatsimarkakis nori kalbėti, mėly Mielas kolega Gajerį darbino laikai, politika jau seniai baigėsi, mes teisinės procedūras dabar pasitelkime komisijos nary. Mes klausime komisijos nario, ar e, jis pritarė tarybos pozicijai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jo atsakymas buvo neigiamas ir tai yra svarbiausia. Nes jeigu e, jis būtų pritaręs tarybos pozicijai, tai mes turėtume dėrėtis <clears throat> kartu su e, taryba dabar dėl tos procedūros, todėl aš viską taip, visko taip pesimistiškai nevertinčiau, nes galima atskirti abi procedūras ir e, būtų galima užduoti dabar klausimus tarybai, jeigu juos negautume atsakymų, tai e, turėtume kitiems metams numatyti e, tas pačias prievolės kaip ir e, anksčiau. Taigi galima dabar būtų šiek tiek palaukti, pabandyti e, kitos institucijos kantrybę ir pažiūrėti, kas jos daugiau turi. Todėl aš kaip ir anksčiau noriu teikti, kad mums nereikia sudaryti atskiros taikos sutarties su taryba, nes dėl biudžeto sandaros derintis ir žiūrint visus procedūrinius aspektus yra visiškai aišku, kad taryba turi mums atsiskaityti dėl savo biudžeto įvykdymo. Ir jeigu taryba laikosi kitos nuomonės, tai turi ją paaiškinti <clears throat> visuomeniai. Ir, ir e, taryba iš esmės kaip ir neprieštarauja, kad turi atsiskaityti dėl savo biudžeto, tačiau nori tą padaryti bendrame komisijos atsiskaitimo kontekste ir dėl to tik tai kyla ginčių E, manau, tai yra pagrindinis klausimas, o e, e, šiaip jau reiktų su pranešėjai susitarti ir išsiaiškinti vis tik tai, kokią strategiją pasirinkti tos kantrybės bandymo. Taryba E, laikysis tos pačios pozicijos, netgi jeigu mes taikysime tą pačią procedūrą kaip 2009-aisiais ir <clears throat> aš neturiu jokių vilčių, kad taryba pakeis savo požiūrį. Šiuo mes negalime savo leisti, mėly kolegos ir komisijos narišėme, tą, tą sakau jūsų adresu, nes e, žmonės vis labiau ima nervintis, kuomet e, taryba šiandien ir rytoj pradeda naudotis įvairiais E, procedūriniais triukais, galimybėmis apeiti e, teisės aktų nuostatas. E, <clears throat> teisės tarnyba komisijos, kaip suprantu, dar nepareiškė savo iškos nuomonės dėl šios procedūros, kadangi komisijos tarnybos e, laikosi tokios apdarios pozicijos, komisijos narys e, elgesi drąsiai ir aš noriu jūsų to pasveikinti, tačiau noriu paprieštarauti ponu Gairiui, aš kreipimosi teisingumo teismą galimybę e, norėčiau rimtai svarstyti. Šis klausimas nėra naujas, jis yra seniai žinomas, taryba gudrauja ir toliau gudraus klausimą reikia spręsti teis, teisiniu keliu, kur reikia grėsti teisi. Darvino laikai baigėsi, mes turime teisinės procedūras ir jeigu taryba e, nepaaiškins mums labai aiškiai e, savo biudžeto vykdymo patvirtinimo aspektų, kadangi mes atstovavome piliečiams, taryba atstovauja institucijoms, turėtume kreiptis į teismą, jeigu pralaimėtume e, šį procesą, na, būtume jį pralaimėję, tačiau bent jau visuomeniai dėl to viskas taptų aiškiau. O svarbu yra komisijos nario politinė pozicija. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? be pranešėjo Ajalas Ander, prašau. Señor eh, presidente, sí, la verdad es que sí. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mano kolega Gairis e, sukėlė ir kitų frakcijų reakciją, todėl kad e, pernai padėtis buvo kitokia. Aš tikiuosi, kad dabar nesusidarys padėtis vedant į aklavietę. Aš dėkoju panui komisijos nariui už jų atsakymus. Mano kolegos atrodo ne visiškai patenkinti, aš taip pat nesu visiškai patenkinta e, atsakymais. Mes e, turime veikti kartu, Ir komisija taip pat turi kovoti už tai, kad vyktų bendradarbiavimas gerai. Ir paprastai mes prašom komisijos, kad jinai rastų sprendimą, o ne kad tik tai sakytų, jog komisija ne prieš tą ar kitą dalyką. Mes norėtume, kad komisija padėtų parlamentui apibrėžti savo poziciją tarybos atžvilgių ir manau, kad tai sustiprintų mus kaip institucijas. Šiaip, aišku, aš noriu pasakyti komisijos nariui, kad e, tai, ką jūs atsiuntite, tai yra geras pagrindas, tačiau galbūt jūs turėtumėt mums suteikti daugiau priemonių ir tai sustiprintų komisijos poziciją ir taip pat padėtų parlamentui sustiprinti savo poziciją, reikalaujant e, biudžeto patvirtinimo. Mes išklausėme įvairių frakcijų poziciją ir turint omenyje tarybos poziciją ir požiūrį, aš e, beveličiau išvengti kreipimosi į, į teismą. Todėl e, norėčiau, kad būtų suteikta galimybė patikrinti, kad žinotume, kad žinotume, kokia yra reali padėtis ir kalbant apie finansinės perspektyvas, iš tikrųjų padėtis gali susidaryti nebekonstruktyvi. Tuo tarpu aš norėčiau, kad viskas būtų konstruktyvu. Ir Ir kaip parlamento atstovė aš Nežinau, ar mes e, turėtume dabar daryti kažkokiu nuolaidų tarybai, tuo tarpu, kai tarybos pozicija visiškai nelanksti. Tad aš norėčiau paklausti jūsų, ponė Šemeta, ar jūs esat pasirengę dėti papildomų e, pastangų. Aš norėčiau, kad jūs tai sakytumėt, kad jūs teisūs, bet e, pasakytumėt, ar jūs pasirengę dar kažką e, daryti, kad parlamentas galėtų taip pat daryti tam tikrą pažangą. Žinom, kad tarybos reakcija yra pakankamai stipri, bet vis dėlto komisija taip pat galbūt turėtų eiti šiek tiek toliau. Tad e, padėkite mums, kad mes e, galėtume nueiti toliau negu pernai metais. Nes pernais, pernai metais buvo labai daug tylima. Aš e, žinoma norėčiau išvengti kreipimosi į teismą. Teismas, aišku, yra galimybė, tačiau manau, kad šiame turėtume kūrybingiau elgtis, negu elgėmės pernai. Labai aiški nuomonė, kurią išdėstė pranešėja. Ponas Balčytis, prašom. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų jau keletą e, posėdžių diskutuojam apie Europos tarybos ataskaitą ir manau, kad čia iš komisijos pagalbos mes šiandieną tikrai negalim laukti, todėl kad labai mandagiai komisaras e, pacitavo tam tikrus punktus, pagal kuriuos jisai tikrai neturi teisės kažkam kitam įrodinėti, ypač tarybai. Ir man susidaro toks vaizdas. Manau, kad Europos parlamentas po Lisabono sutarties turi labai aiškės galės jeigu mes suformuluotumėm iš vieno arba dviejų punktų tam tikrą e, jeigu mes suformuluotumėm vieno arba iš dviejų punktų tam tikrą nutarimą arba reglamento pakeitimą, prabalsuotumėm parlamentiniai sesijoje ir manau, kad būtų viskas aišku, kur, pagal kurį pareigotumėm tarybą atsiskaityti pagal tam tikrą tvarką ir jeigu kažkam nepatinka arba tarybai nepatinka, tada jau yra, kaip ir minėjo kolega, yra kiti keliai. Bet aš manau, kad toks e, o, dokumentas politinis ir politinės valios išraiška turėtų būti Ir tikrai mes komitetuose diskutuodami, matyt, dabartinėje patinėje situacijoje tarybos nepriversim keisti pozicijos. Ačiū labai. Dank u, voor ik het eh, woord geef aan de commissaris. Eh, Ačiū, žodis komisarui. Dar bet to, ponė Kreslė, norėtų kalbėti prieš tai galbūt nesu visiškai sąmoninga šiandien, tačiau nelabai suprantu, ko siekia kolegos. Turime galiančias procedūras, biudžeto sandarą, reglamentą. Ir manau, kad likščiolinėse procedūrose aiškiai galime įskaityti, kad taryba turi mums atsiskaityti dėl savo biudžeto, tik tai to nedaro, galėtume tą ignoruoti arba kreiptis į teismą. Tačiau <clears throat> Mm, kitų variantų neturime. Aš manau, turėtume elgtis taip, kaip iki šiol pranešėja, nusiųsti savo klausimus tarybai ir turime gauti tinkamus atsakymus. Jokių kitų susitarimų su taryba aš nenoriu. E, Apskaitai toks klausimas man net <clears throat> nekyla, nes pagal sutarties nuostatas aiškiai parašyta juose, kad mes esame biudžeto vykdinimo patvirtinimo institucija. Komisijos nariai šiame Aš nenorėčiau atsisakyti komisijos teisės tarnybos nuomonės šiuo klausimu. Norėčiau aiškiai paprašyti, kad ji būtų parengta. Jūsų vertinimas e, man yra priimtinas, juo džiaugiuosi, tačiau reikėtų ir atitinkamo <clears throat> teisinio vertinimo, todėl aš prašau E, nustatyti gautinį terminą klausimų teikimui tarybai, nes mūsų frakcija tos klausimus taip pat mielai norėtų užduoti. Ačiū. Wil, wil, wilt u... Uh, ik, ik zou nu het woord willen geven aan de commissaris. Dabar steiksiu žodį komisijos nariui, nes tiek jūs, tiek ponė Greslė jam uždavė klausimų, o po to galėsite dar e, kaip pranešėja e, vėliau pasisakyti. Komisijos nariai, prašau. Uh, that... Dėkoju. Matau, kad šis klausimas yra tikrai ypatingos svarbos. Tai išplaukia iš diskusijos ir taryba ir parlamentas turėtų ieškoti sprendimo, kuris būtų abipusiai primtinas Tokią nuomonę yra pareiškusi Europos komisija ir aš manau, kad ši nuomonė yra politinė nuomonė, tuo pačiu metu sukoordinuota su komisijos juridinė tarnyba. Na, tai nėra tik šiaip politinis pareiškimas, tad yra labai svarbu, kad visos institucijos būtų atskaitingos, tai yra suprantama. Mes kalbam apie biudžeto vykdymo patvirtinimą tarybai ir, ir aišku, tiek komisija, tiek taryba turi atsiskaityti tam tikrų būdų, tai turi turėti pasiekmių. Komisija negali prisimti visos atsakomybės. Šiuo atveju nes audito ir kontrolės mechanizmai veikia ir mes įtakoti jų negalim, negalim imtis kitų veiksmų. Galime tik tai taikyti sveiko finansinio valdymo principus. Aš suprantu, kad klausimas labai svarbus, bet manau, kad parlamentas ir taryba turėtų pasiremti sutarties reikiamomis nuostatomis O ten yra pasakyta, kad būtinas abipusis nuoširdus bendradarbiavimas. Ir aš manau, kad tai tuo remiantis būtų galima rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą. Dėkoju. Er eh, Pone komisarė, mes eh, išgirdome labai specifinį ponios greslė klausimą. Jūs sakėte, kad, na, kad pareiškimas yra politinis, be abejo. Jūs be kita ko minėjote, kad jis yra paremtas teisiniais patarimais. Pone Greslė jūsų klausė, ar galėtume sulaukti komisijos teisinės nuomenės, ar galėtumėte pakomentuoti, kokiu pagrindu jūs padarėte šį politinį pareiškimą, ar galima būtų gauti kopiją galbūt rekomendacijų. No, like that, just... Na, viskas veikia ne visai taip. Buvo padarytas politinis pareiškimas ir tas pareiškimas buvo koordinuotas su teisinė tarnyba. Na, o mes atskiro kažkokio rašto, e, atskiros nuomonės ištiesytos ant popieriaus neturim. Nes tai yra išdėstyta, tas principas išdėstytas mano laiške, išaiškinant, kaip buvo teisės aktai interpretuojami ir buvo pasakyta, kad mūsų pareiškimas buvo derintas su teisinės tarnybos Europos komisijos nuomonė. Dėkui. Pone Greslė ir paskui pranešė. Vokietijoje sakoma, kad e, tie, kas rašo, turi galimybę ilgiau išlikti. Aš manau, kad ši istorija yra pakankamai sudėtinga, todėl reikia mums gauti aiškus atsakymus raštu tam, kad jie liktų ir ilgai jūs būtų galima skaityti. Kolega Hatsimarkakis, po to baigsime svarstyti šį klausimą, dar pranešėjai suteiksime žodį, nes mūsų laukia audito rūmų klausimas. <clears throat> suteiksiu visiems dabar žodį, kurį prašau, štaiga visi entuziastingai panoro kalbėti. Komisijos narys teigia, kad jis atsiuntė laišką, kuris suderintas su teisės tarnyba, taigi turime kažką raštu. Jeigu nori, galiu tau parodyti laišką. Komisijos narys mums jį atsiuntė. Jis suformuoluotas diplomatiškai, galbūt sudėtinga kai kurias jo nuostatas suprasti, tačiau iš esmės jame pripažįstama, kad mes esame teisūs na, ne šimtų procentų, labai diplomatiniais terminais, tačiau vis tiek noriu dabar paklausti, papildydama tavo, papildydamas tavo klausimą. Kaip suprantu, e, kito laiško, kito vertinimo nebus. Teisinėse procedūrose tarp institucijų yra tokia tvarka, jeigu e, <clears throat> kitų išvadų nėra, tuomet teisinis ginčas tarp parlamento ir tarybos turi būti e, išspręstas atsakinga institucija, komisija to daryti nenori, taigi turėsime kreiptis į teismą, nes neturime kito pasirinkimo arba elgsimės taip, kaip iki šiol galime taip elgtis, tačiau visuomeniai tai visiškai nerūpi ir e, taryba būtent e, <clears throat> tuo ir remiasi. Čia mes negalime toliau kesti tokios padėties. Ajala Sender ir ponas Balčytis aiškiai pasakė, kad turime žengti kitą žingsnį, turime paprašyti e, E, teisingumo teismo teisinio įvertinimo ir e, nu, komisijos narys aiškiai pasakė, kad raštu mums daugiau jokių paaiškinimų neteiks. Ačiū. Ir Gair? Pons Gairis. Niekas nenori sakyti, kad mes uh, nutrauksime šią procedūrą, ji bus tokia pati kaip iki šiol, kolegė Greslė gali būti rami, jos nenutrauksime, klausimas ir kokį geriausią kelią turėtume pasirinkti, kad įspręstume šį e, institucinį ginčą su taryba savo naudai. Turime ir kitokių būdų, galėtume mm, dar galbūt šiek tiek padidinti tą įtampą. Viena galimybė yra kitais metais pirmą kartą susitikti su pirmininkaujančių šalies atstovais, naujos pirmininkaujančių šalies ir pristatyti jai savo rūpestį. Pirmininkavimą perims Danija, o Skandinavijoje skaidrumo klausimams didelė reikšmė yra skiriama, teikiama. Taigi galbūt susilauksime iš pirmininkaujančios šalies šiek tiek daugiau supratimo nei iki šiol. Mano nuomonė, pirmininkaujantį Lenkiją elgesi pakankamai garbingai, tačiau e, jos pirmininkavimo prioritetai buvo šiek tiek kitokie. Mes galėtume galbūt pateikti bendrą klausimą viso parlamento vardu kad pabrėžtume, jog tai nėra tik tai kelių parlamento narių iniciatyva, taip pat turime galimybę užduoti klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu plenarinėje sesijoje, šią galimybę taip pat nepasinaudojame, taigi mes neprieštaraujame diskusijose vieni kitiems, mes tik tai e, diskutuojame apie tai, kokiamis priemonėmis galėtume pasinaudoti šiame procese. Aš siūlau dabar mums visiems tas priemonės pasvarstyti ir po to pradėti jomis naudotis. Tiek, pirmininkas. Ačiū, dabar steiksiu žodį komisijos nariui, o po to e, baigiamas apibendrinimas e, bus iš pranešėjos lūpų. Norėjau pasakyti, patvirtinti tai, ką sakiau savo pasakymo pradžioj. Jūs, komiteto pirmininkas, kreipėtės e, nuomonės šiuo klausimu. Mes pateikėme nuomonę raštu Aš pasirašiau tą nuomonę ir pateikiau šiam komitetui. O dabar manau, kad būtent parlamentas ir taryba turi ieškoti sprendimo pagal sutarčių nuostatas, o tos nuostatos sako, kad čia reikalingas nuoširdus bendradarbiavimas. O daugiau kažką rašyti, na tiesiog nelabai galiu, o to, kas buvo prašyta, aš pateikiau. Goed, dan uh, het afsluitend uh, woordje van. Apibendrinimo žodis pranešėjai, ponia Jala Sender. Sí, eh, gracias, presidente. Sí. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir kolegos, manau, kad diskusijos bus labai įdomios. Kolega Gressler, mes. Uh, turime tokią pat veiksmų laisvę. Praeitais metais žinome, kad ponas Riverinė sakė, kad viskas įmanoma, tačiau žinom, kad viskas baigėsi. Aš asmeniškai pasisakyčiau, kad būtų bendro sprendimo procedūra taikoma. Na ir matysim, ar tai realiai vyks iš tikrųjų. Na ir reikėtų aišku nepamiršti ir visų kitų priemonių, kurios buvo minimos įskaitant ir e, kreipimas į teismą, tačiau aš nemanau, kad tai būtų e, prioritetinės priemonės. Komisijos nariai šiemėtė, taip, mes labai atidžiai perskaitėme jūsų laišką ir man atrodo, kad e, iš tikrųjų jūs remiatės Teisės reikalų tarnybos nuomonė, tačiau vis dėlto, kadangi mes kiekvieną dieną taikome bendro sprendimo procedūras, tai paprastai, kuomet e, taryba ir e, parlamentas nesutarė dėl kažko pozicijos nesutampa, tai komisijai tenka prievalė bandyti rasti bendrą e, sprendimą. reikėtų, kad komisija pasiūlytų tam tikrą mechanizmą šioje srityje, kuris leistų abiems institucijoms išspręsti tą biudžeto patvirtinimo klausimą. Taigi. Turėt, ir, ir, ir norėtume, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas čia. Kadangi jau esame kitose sritise taip pat sprendė tokias problemas. Turime dabar rasti kažkokią galimybę, rasti tinkamas priemonės, kad galėtume dirbti bendrai, bendradarbiauti. Ir galbūt jūs galėtumėt kažką daugiau padaryti, kadangi komisija, turint omenyje, kad yra įvairių galimybių ir turint omenyje, kad mes uh, norim užtikrinti atskaitomybę geresnę. Mes ir prašome tokių dalykų, jų prašome ne tik tai komisijos paprastai, bet ir kitų institucijų. Todėl jūsų, jūs savo laiškė sakote, kad tai yra pageidautina. Ir parlamentas Ir aš oficialiai jūsų to prašau ir parlamentas prašo, kad jūs padėtumėte, mums padėtumėte pranešėjams bent jau pirmojo etapo metu, kuomet bus e, tiekiamas tikrinimas prieš mums nusprendžiant, ar reikia kreiptis į teismą ar ne. Eh, Dėkoju. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Baikim diskusiją šiuo klausimu. Gal prie šito klausimo dar grįšime uždaro koordinatorio posėdžio metu ir galėsime aptarti, kokios strategijos šiuo klausimu laikysimės. Bet tai bus uždarame posėdėje. O dabar einame prie kito darbo tvarkės klausimų. Pone Kailait yra iš auditorumų. Mes gavome jūsų dokumentą Galbūt galėtumėt per 7-8 minutės apžvelgti padėtį, o paskui vėl sutikime žodį ponui komisarui, o paskui pranešėjai. Pone Kailai, žodis, prašau. Thank you, uh, Mr. Chairman, honorable. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, už man suteiktą progą pateikti papildomą informaciją dėl auditorumų metinės ataskaitos norėčiau pirmiausia apžvelgti svarbiausius pirmo e, skirsnio nuostatas. E, šis beitas yra pasikeitę, nes pasikeitė biudžeto vykdymo patvirtinimo deklaracijos forma. Metinėme pranešime, be kita ko ir toliau teikama informacija apie 2010 metų sąskaitų patikimumą ir sandorių legalumą. E, E, kalbama apie įsipareigojimus mokėjimams, įsiparei... mokėjimus įsipareigojimus. Signavimus mokėjimams, signavimus įsipareigojimams ir, ir kitus sandorius. E, jeigu teigiama, ne, teigiama neigiama nuomonė, tai tuomet būtina e, išsiaiškinti, koks buvo klaidų poveikis. Būtent dėl to e, Auditorumai teikia bendrą klaidų skaičių, kurie bendrą klaidų skaičių ir ieškoma labiausiai gali, įmanomų pažeidimų. Mes turime atskiras politikų grupės numatę ir turime pasakyti, kad visa tai yra tie elementai, kurie primami domėn rengiant išvadas. Išvados, be kita ko, apima biudžeto probleminės rytis. Pirmos E, pirmos antraštinės dalies nuostatose be kita ko e, yra išdėstyti tie kiekiniai rodikliai, kuriais, kurie buvo parengti remiantys statistiniais standartiniais duomenimis. Tai padeda geriausiai vertinti klaidas ir mes taip pat esame numatę apimti dvi svarbiausias rytis e, - transportą, energetiką, sanglaudos rytį. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Pat, sąskaitų patikimumas. Ketvirti metai iš eilės auditorumai mano, kad ES sąskaitus yra tvarkomos pakankamai tvarkingai, kad ten numatyta informacija yra subalansuota ir pakankamai patikima ir kad operacijų ir finansinių srautų rezultatai yra patenkinami. Auditorumai šiemet pabrėžė, keletą pasikeitimų susijusių su mokėjimais. E, numatyt ta finansinės inžinerijos visai eilė aspektų susijusių su kapitalo investicijomis ir visai eilė kitų dalykų. Mokėjimų proporcija yra reikšmingai išaugusi, būtent dėl to reikia gerinti finansų e, ir jų srautų įvertinimo sistemas. Kitas dalykas. Būtina pagerinti informacijos sistemą šioje srityje. Be kita, kur kalbama apie sandorių teisėtumą ir teisingumą apie pajamas, e, didesnių klaidų įsipareigojimų srityje nebuvo, tačiau mokėjimų srityje e, klaidų pasitaikė. Klaidų skaičius siekia 3,7 procentus visų išlaidų. Šis skaičius buvo gauta skaičiuojant klaidų poveikį. Ir auditorumai mano, kad čia reikalinga šį beitą pagerinti, kadangi klaidų skaičius buvo pakankamai didelis. Kai kurių taisyklių buvo nesilaikoma ir dėl to tų klaidų galėjo atsirasti. Kai kurios klaidos yra minimos, minimos apdažnai pasitaikančių 2010 metais. Mokėjimai tikslus, tikslių mokėjimų tiksliai atliktų buvo 64 procentai. Energetika ir transportas. Tai yra ta biudžeto sritis, kur klaidų skaičius siekia 7,7 procentų. Lyginant su 2009 metais šis klaidų skaičius yra išaugęs. 2009 Dešimtaisiais metais šioje srityje to būtų klaidų buvo daugiau. Valstybės narės ir jų administracija turi turėti reikiamą informaciją, kad galėtų klaidas aptikti. 58 procentuose mokėjimų čia pasitaikė klaidų. Svarbu atsižvelgti į finansinės apimtį susijusią su E, mokėjimais. Nuo 28 iki 38 milijardų skaičius mokėjimų yra išaugęs. Dar norėjau pabrėžti štai ką. Auditorumai gali pateikti bendras metinės išvadas dėl išlaidų kokybės atskiroms rytims, pavyzdžiui, sanglautos ryčiai. Kitų politikos sričių mokėjimai yra pakankamai stabilus. Ir 2,3 procentai jų pasitaikė žemės ūkio srityje. Tai tiek buvo klaidų. Kita vertus, auditorumai gavo pakankamai informacijos, kad galėtų padaryti išvadą, kad tiesioginiai mokėjimai susiję su uh, e, SES apskaitos sistema siekia 70 procentų iš, e, išlaidų ir čia klaidų nepasitaikė. Mokslo tyrimai ir kitų politikų vidaus sritis. Išvados buvo padarytos tokios, klaidų didesnių čia nepasitaikė galutiniai ir tarpiniai mokėjimai buvo ta vieta, kur klaidelių šiek tiek būta. Administracinės iš, išlaidos buvo tas sritis, kur klaidų nebuvo. Dėkuoju, ponia komisarė. Gal jūs norėtumėte atsakyti? Thank you, Chair, Honorable Member. Ačiū pirmininkė. Gerbė komiteto nariai, ponia Kalilait, pranešėja norėčiau susitelkti ties svarbiausiais e, auditorumų išskirtais aspektais. Ypač sąjungos politikos ir tie norėčiau sumažinti klaidų skaičių ir imsimės atitinkamų žingsnių, kurie turės poveikio busimajam programiniam laikotarpiu. Sąjungos biudžeto įgyvendinimas tose sritise, kurių valdymas yra bendras valstybėmis narėmis, lieka sudėtingas. Nemanau, kad uh, valdymo kontrolės sistema dabartiniu finansiniu laikotarpiu e, čia pastatyta ant, e, kad problemų kyla dėl sistemos, e, problemų kyla dėl nacionalinių institucijų vykdomo taisyklių įgyvendinimo. <clears throat> nacionalinės institucijos gavo pakankamai informacijos, kad galėtų ištaisyti mm, bent jau dalį padarytų klaidų ir 58 procentai iš tikrųjų tas, ta dalis yra visiškai neprimtina. Valstybėms narėms aiškiai priminiau jų atsakomybę už tokią padėtį, kalbėdamas pastarą savaitę per e, ECOFIN tarybos posėdį. Komisija užblokavo, sustabdė mokėjimus visoms programoms, <clears throat> atsižvelgdama į atitinkamą generalinių direktoratų veiklos ataskaitas. 2010 komisija 49 e, e, e, RDF ir 14 ESF projektų sustabdė. Komisija ir toliau 2011 2013 metais e, griežtą politiką e, tęs. 86 e, programos yra užblokuotos, taip pat 16 programų <clears throat> kitame direktorate užblokuota. Komisija toliau vykdo atitinkamą vertinimą 2011 įgyvendinamų ir 2012 numatytų programų. Nuo 2006-2009 metų komisija pateikė e, visapusišką įžvalgą apie e, svarbiausius, svarbiausius klaidų pobūdžius, atkreipė dėmesį į e, tam tikras programas atskirose valstybėse narėse. Nepaisant to, kad visi projektai dauguma tiksliau vyksta sklandžiai, mes turime uh, siekti didinti blogiau e, veikiančių finansinių institucijų pajėgumus <clears throat> tam, kad suteiktume e, jiems e, paramą ir kad jų naudojamos sistemos geriau veiktų. Kita priemonė yra priežiūro vykdančios institucijos teikiama privaloma metinė ataskaita 2010 metų. Nuo 2010 pabaigos pradėta tokia tvarka taikyti. Komisija mano, kad pagal šią tvarką bus galima gauti daugiau informacijos ir patikinimo apie tai, kaip nacionalinės tarnybos įgyvendina sanglaudos politikos programas per šį laikotarpį struktūrinių fondų reglamentas 2007-2013 metų finansiniam laikotarpiu buvo pakeistas, kad taisyklės būtų supaprastintos, dabar yra numatomos bendrasios išmokos išmokos už <clears throat> atskirus, atskiras projektų gyvendinimo dalis, kitokio pobūdžio išmokos. Komisija parengė atitinkamos gairės, vykdė mokymus, teikė mokomai medžiagą valstybėms narėms papildant šią procedūrą, siekiant greičiau e, vykdyti mokėjimus tam tikriems projektams įgyvendinti. Programos buvo supaprastintos, todėl buvo pastelkus šias priemonės pagerintas e, fondų e, panaudojimas bei sumažintos klaidų klaidos ir rizika. Dabar pakalbėsiu apie ateities programas. Mes po 2013 metų ketiname paversti sąjungos politiką viena iš svarbiausių ES investavimo strategijų tam, kad įgyvenintume strategijos Europa 2020 tikslus. Taigi skirsime programų vykdytojams patį didžiausią dėmesį. Komisija pasiūlė kitą programų grupę e, įgyvendinti, pasirašant partnerystės sutartį su valstybėmis narėmis. <clears throat> Šiuose sutartyse bus e, numatytos galimybės geriau vykdyti kontrolę projektų įgyvendinimo bei laikomasi bus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo principų. Komisija taip pat siūlo naują kontrolės procedūrą, kuomet iš e, nacionalinių patikros tarnybų bus gaunami atitinkami patikinimo pareiškimai. Naujose nuostatose yra numatoma, e, kad valstybės narės negaus dalies ES paramos, jeigu nesugebės e, E, nustatyti ir ištais, ištaisyti klaidų prieš pateikdamos komisijai e, paraiškas apmokėti tam tikras išlaidas. Kitas pasiūlymas jau buvo prasidėjęs nuo diskusijų 2010 metų e, biudžeto gyvenimo patvirtimo ir susijęs su kritiniu klausimu. Tai yra finansinės inžinierijos priemonių naudojimu Šios priemonės gali būti taikomos mažoms sudėtinėms įmonėms, miestų plėtrai ir energetiniam efektyvumui skatinti. E, komisija ir toliau teiks paramą valstybėms narėms, siekdama užtikrinti, kad šios priemonės būtų deramai taikomos. Komisija e, yra parengusi e, plačios apipties gairias ir <clears throat> geriausio, tai tinkamiausios praktikos rekomendacijas, atsižvelgdama į apskaitos nuostatas komisija prieš 2010 m. skaitų uždarimą įvedė tam tikrų pakeitimų, bet to komisija jau pasiūlė pagerinti teisinį pagrindą, tai leistų komisijai sistemingai gauti informaciją, kurios jai reikia gauti iš nacionalinių tarnybų. Kitas savaitės Strasbūrė šiam komisijos pasiūlymui turėtų būti pritarta. Komisija taip pat e, ketina e, ypatingai ir griežtai audituoti finansinių priemonių taikymus keliose valstybėse narėse. Komisija pasiūlė sustiprinti kontrolės e, sistemas tam, kad laiku ir visapuškai galėtų gauti reikiamą informaciją dėl lėšų panaudojimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie valstybių narių atskaitomybę metinės, e, dabartinė sistema metinio ataskaitų nesuteikia pakankamos informacijos apie tai, kaip e, valstybės narėse tinkamai gyvenamos programos nacionalinėse deklaracijose, galbūt išskyrus vieno, iš vienos valstybės narės nebuvo gaunama visa komisijos, komisija reikalinga informacija, todėl čia reikia pokyčių siekiant pagal 317 sutarties straipsnį pagerinti atskaitomybę komisija e, patikė savo tinkamus pasiūlymus dėl e, metinių e, atskaitomybės <clears throat> deklaracijų ir jos turėtų būti pasirašomos atitinkamus tarnybų ir turėtų būti rengiamos pagal panašią tvarką kaip žemės ūkio sektoriuje. Po to, kai patikrinsime, ar tinkamai šios deklaracijos yra įgyvendinamos, mes valstybinių paprašysime pateikti patikinimo pareiškimus tam, kad <clears throat> uh, būtų galima dar geriau įsitikinti tinkamą, dėl tinkamo lėšų panaudojimo. Aš esu įstikinęs, kad 2010 metų biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūra bus mums visiems naudinga ir uh, uh, visą apimanti pagal 86 straipsnio ketvirtą dalį finansinio reglamento norėčiau pakalbėti apie e, finansinės priežiūros <clears throat> valdybą. E, pirmiausiai, e, rengdam, steigdami šią instituciją, daugiausiai dėmesio skiriame kovai su sukčiavimu ES institucijose ir agentūrose. Komisija ėmėsi tam tikrų priemonių, kovodamas su sukčiavimu, atnaujindama atitinkamą savo strategiją, kiekvienoje tarnyboje numatydama atitinkamą struktūrą, dabar yra rengiamos naujos <clears throat> saugumo taisyklės, komisija pasinaudos galimybę, siekdama sustiprinti tinkamus agentūras ir e, tarnybas, pasitelkdama informacijų technologijų teikiamas galimybės ir e, sistemas. Po to kai bus e, patvirtinta finansinio reglamento peržiūra, komisija pateiks atinkamus pasiūlymus dėl informacinių technologijų, atsakydama e, į e, pareikštus pagėdavimus. Komisija numano naują informacinių technologijų valdymo struktūrą ši naujos valdysenos struktūra e, komisijoje jau veikia ir nuo 2500 buvo sumažinta per metus iki 1600 e, <clears throat> atitinkamų e, vienetų skaičius ir staupyta pakankamai daug lėšų darbo vietoms ir, ir sistemos veikia daug geriau struktūrinių fondų ir mokslinio tyrimų srityje. Taip pat numatomi e, teigiami poveikiai, esu įsitikinęs, kad mes e, deramai e, įgyveninsime ir laiku mums pateiktas rekomendacijas. Baigdamas noriu pasakyti, kad AES vykdomas darbas 2010 metais atitinka tarptautinius vidaus audito standartus. Ši struktūra prisidėjo prie komisijos e, e, ir kontrolės, valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumo didinimo. Taip pat manome, kad e, komisijos tarnybos laiku pateikė atitinkamas programas ir veiklos planus, kaip taisyti nustatytas klaidas. Mes tikimės, kad šių programų ir planų nuostatos bus laiku įgyvendintos. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju, ponė komisarė. Na taip, jūsų komentaras buvo labai išsamus, ačiū už informaciją. Dabar norėčiau suteikti <clears throat> žodį pranešėjų, kad galėtų įvertinti tos atsakymus ir galbūt bus užduota papildomų klausimų. Pone komisarė, jūs ir jūsų tarnybos tikrai nusipelnote padėkos, nes jūs gavote klausimus raštu ir jūs pateikti atsakymus raštu. Be abejo, tai yra tas dalykas, kuris užima laiko. Kai kurie klausimai buvo apžvelgti, aptarti. Čiolos ir Pybalks, kiti komisarai irgi sutinka su mumis. Pone Filner, žodis <clears throat> jums. Ponas Filner, ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Ačiū, ponė Kaldilaitė. Na, tikiuosi, kad dėl tarybos visos energijos diskusijoms neišnaudoti, nes mums jos prireiks ir dabar. Visi paprastai apibrėždami metus sako, kad, na, pažangos buvo pasiekta, tai yra tokia įprastinė formuluotė. 2004 metais jau tai buvo plačiai girdima, kai tik komisija turi parengti kokį nors komentarą, paprastai atsiranda ta formuluotė reikalinga pažanga arba buvo pasiekta pažangos tokiu ir tokiu klausimu. Europos komisija paprastai stengiasi patikrinti, kad kito laiko tarpio metu esami trūkumai bus būtiniausiai ištaisyti. Aš girdėjau, ką jūs sakote apie ateitį ir man patinka tai, ką jūs sakote. Tačiau tuo pat metu, kai pradėjau dirbti parlamento nariu, išgirdęs esu jau tokių daug patikinimų. Na, puiku, kad Europos sąjunga ir galiausiai Europos komisija, kuri yra atsakinga už biudžeto įgyvendinimą, yra įsitikinusi, kad viskas bus dar geriau. Tačiau aš jau keletą metų girdžiu to, tą, tą patį. Tad suprantu, kad tie pasakymai galiausiai lieka tokie E, atviri be pabaigos, kasmet pasiekiama pažangos ir pažangos ir vis tų trūkumų tebelieka. Nepasiekiama konkrečių tikslų ir visada norime to, kas jau pasiekta ir džiaugiamės tuo, ką pasiekėm. Šiemet Europos komisija vėlgi sako, yra pasiekta pažangos, nors, pasak auditorumų, situacija lieka stabili. Cituoju visa priežiūros sistema veikia tik iš dalies efektyviai, mokėjimai iki 31 gruodžio e, veikia efektyviai, materialių klaidų pastebėta nedaug. Taigi situacija, kai vadinama stabilė, turbūt reikia manyti, kad tai yra neblogai. Tai teikia optimizmo, vieni sako situacija stabili, kiti sako pasiekta pažangos. Tačiau stabilumas mano požiūriu pažangos dar nereiškia. Stabilu mano požiūriu gal nėra jau taip gerai, kai jau galima būtų įsigalvoti. Tačiau tiek to, palikime tas semantinės diskusijas nuo šaly. Aš norėčiau padėkoti ponui komisarui už atsakymus raštu į klausimus. Jūs padėjote mums nužengti toliau už tos semantinės diskusijos ribų ir gauti materialios informacijos, konkrečių atsakymų, konkrečius klausimus. Turiu penkias temas klausimus. Pirmasis būtų toks. Susijęs su regio. Kai rengėmės šiam klausimui, mes turime suprasti, kad apsirinkimas nėra lengvas. Komisija kalbėjo apie auditą Tačiau mano klausimas būtų toks, ar jūs esate iš dalies atsakingas už tą situaciją, kokia jinai yra, ar ne? Auditas, e, tas vidinis redžio, jūs e, galbūt esate bendrai atsakingi už tai. Klaidų skaičius siekia 7,7 procentus sanglaudos politikos rytyje. Taigi jūs kalbėjote be kita ko, kad buvo blokuojami kai kurie mokėjimai, tačiau kai žvelgiu į tai, kas parašyta, jūs kalbėjote apie tai, kad šeši, šešiais atvejais mokėjimai buvo sustabdyti e, sanglaudos politikos rytyje. Tačiau šeši tie sustabdymai buvo palietę Europos socialinį fondą, ar ne? O kitame tame kit, kitame skirsnėje, e RDF skirsnėje, tas klaidų skaičius buvo išaugęs regis. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs turite įtakos kokios nors susijusios su tuo, kaip e, generalinis direktoratas regio įgyvendina biudžetą? Ar jūs kaip komisaras galite tarti žodį apie taikomas priemonės, apie instrumentus, kaip naudojamasi tais instrumentais. Paimkim pavyzdį. Sakykime, kad regio generalinis direktoratas išrado kažką tokio, kas valstybėms narėms suteikia labai daug lankstumo. Ir tuomet padidėja galimybė skirstyti biudžetą regio generaliniu direktoratui. O jūs po to galite prieiti prie išvados, kad remiantis audito išvadomis ir apskaitos standartais pasirodo, kad tas jų tas išrastas mechanizmas yra rizikingas. Kokia būtų jūsų atsakomybė tokiu atveju, kaip ką galėtumėt pasakyti? Ir kokia atsakomybė tektų regio generaliniam direktoratui? Ar čia būtų ieškoma kažkokio bendro sutarimo, kas būtų atsakingas ir už ką? nes tai yra iššūkis man, nes man nėra iki galo aišku, kokia čia yra jūsų atsakomybė, kiek ir už ką jūs esate atsakingos. Dabar kitas, mano klausimas būtų finansinės inžinerijos priemonės. Tai yra tos priemonės, kurios yra plačiai aptariamos 60 metų auditorumo ataskaitoje. Čia sveikiname auditorumų pastangas mus informuoti plačiau finan... komisijos analizės požiūriu, sanglaudos politikos rytyje finansinės inžinerijos instrumentai buvo vadinami pakankamai aukštos rizikos instrumentais. Ką tai reiškia konkrečiai? Kai jūs kalbate apie pakankamai didelę riziką, ką, ką tai reiškia jums? Ir ar jūs žinojote, kad tos priemonės buvo didelės rizikos priemonės? Ir galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl šios priemonės, finansinės inžinerijos priemonės, bu, yra numatytos naudoti dar plačiau kit, kit, kito laiko tarpio metu, jeigu jos jau yra tokios didelės rizikos. Į finansinės inžinerijos priemonės, klausimas jūsų to priemonėmis būtų gerai atsakyti plačiau. Ir aš iš raštų pateiktų atsakymų šį beitą galėjau išsiaiškinti, kokios kitos politikos rytis yra paliestos tų finansinės inžinerijos priemonių. Teismas, e, auditorumai be kitako mini, kad e, yra tokio poveikio ir kitose srityse, pavyzdžiui, kaimo plėtros srityje ir panašiai. Kai žvelgiu į atsakymus, aš ir toliau žvelgiu, e, žvelgdamas čia matau, kad yra kaimo vietovių plėtra minima ir sanglauda ar tikrai kontrolė šiuose srityse yra užtikrinama šimtų procentų. Ar tikrai žinoma, kiek plačiai naudojamos tos priemonės? Mano trečias klausimas būtų toks. Komisijos e, valdysenos patikimumas. Ačiū auditorumams dėl to, kad savo metinėje ataskaitoje paminėjo šį aspektą. Dėl vidaus audito komisijoje. Čia yra numatytos atskaitomybos priemonės ir jas auditorumai turėtų dar atidžiau peržiūrėti, nes mes, Europos parlamento nariai, turim žinoti, kad tai yra tos priemonės, kurios yra patikimos. Šis vietas kelia susirūpinimą, komisija regis neturi jokių gairių dėl to, kaip įvertinti savo klaidų procentą. Galbūt turėčiau pasakyti štai ką, direktoriai generaliniai daro tai, ką nori ir jie tą klaidų procentą įvertina pasitelkdami didžiulę dozę optimizmo. O auditorumai mano, kad galbūt reikėtų atsargiau gal atlikti tuos vertinimus. Kokia jūsų būtų išvada, ponė Šemeta? Ir dar. Dėl komisijos vidaus audito. Aš nemačiau dar to išvadų, ne, nežinau, negaliu vertinti, kiek tai yra auding, naudinga. Tačiau audito rūmai yra padarę tokią išvadą. kad didžiausias klaidų procentas, gal 90 procentų buvo aptikta ne vidaus audito tarnybų komisijos. Net sunku žiūrėti į tokius skaičius auditų rūmų dokumente, nes jeigu tai siekia iš tikrųjų tokį didelį procentą klaidų, ponė Kaljolaid kalbėjo apie prefinansavimą. Na tai nėra labai uh, skambus žodis. Ir man tiesiog smalsu. Komisija prisima didesnį riziką pasitelkdama prefinansavimo priemonės. Kartais tie mokėjimai pasiekia gavėjus vėliau, po keletų metų kartais. Šimtas procentų mokėjimų kai kuriems projektams ir 93 procentai e, pereitais metais regis buvo sumokėti pagal prefinansavimo priemonės. Pone Žemot, ar galėtumėt pasakyti, kodėl Europos komisija nori prisimti tą padidintą riziką ir kaip tą riziką galbūt bandoma kažkaip sušvelninti, sumažinti. Man tiesiog kyla klausimas, kai jūs um, pasirinkote šią formuluotę, ar jūs um, mąstėte taip, na gerai, prefinansavimo didelis procentas galbūt padės sumažinti klaidų skaičių. Ar galėjo būti pasirinktas toks mąstymo būdas? Ar klaidų procentas buvo primtas domėjant, kalbant apie prefinansavimą? Na ir paskutinis klausimas. Krizė ir ES biudžetas. Jau anksčiau buvo tai minėta ir aš norėčiau paklausti, kokia yra finansinė rizika susijusi su ES biudžeto finansavimu, nes žinome, kad valstybės patiria didelį krizės spaudimą. Kur ta rizika yra didžiausia ir ar jūs irgi ėmėtės kokių nors priemonių tai rizikai sumažinti? Jūs e, iš dalies į pirmą klausimą atsakydamas minėjote, kad gruodžio 31 dieną 2010 metų siekė minėtus nuo 40 milijonų eurų, kaip sumažinti finansinę riziką susijusią su šiais, su, su, su, su šiomis lėšomis. O gal rizikos jūs manote nėra? Tad e, norėčiau dar paklausti, ar ES biudžetas bus finansuojamas tvarkingai. Tokie būtų mano klausimai. Dėkuoju. Dank u, uh, rapporteur. Een hele... Ačiū pranešėjui. Išgirdome seriją klausimų susijusių su penkiomis specifinėmis rytimis. Pirmiausia, komisarų leisime atsakyti, o paskui pasižiūrėsime, ar dar kiti kolegos turės klausimų. To pirmo raundo metu. Prašau, ponia komisarė, gal galėtumėt atsakyti į tuos penkis klausimus. Thank you. Ačiū. Už klausimus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su atsakomybė už vykdomą auditą. Veikiausiai žinote, kad komisijoje veikia <clears throat> vidaus audito tarnyba, tai yra centrinė tarnyba atsakinga už skiriose tarnybose vykdomus auditus, veikia AJAX sistema, vidaus gebėjimų sistema atskirame, kiekviename generalinėme direktorate, taip pat e, generaliniai direktoratai vykdo savo vidaus auditus, e, tie generaliniai direktoratai, kurie skirsto ES paramos lėšos ir tie generalinio direktoratai vykdo auditus valstybėse narėse. Visos šios struktūros yra glaudžiai tarpusavėje susijusios. Pavyzdžiui, vidaus audito struktūros e, tarnybos e, pačios vykdo auditus e, ir atskirose srityse pastaraisiais metais vykdėme sanglaudos srityje auditą ir E, vidaus audito tarnyba pateikė konkrečias rekomendacijas e, regionų generaliniam direktoratui su konkrečiais pasiūlymais, kaip pagerinti valstybėse narėse vykdomų auditų kokybę. Mano kolega komisijos narys Hanas yra atsakingas už struktūrinių fondų lėšų panaudojimą kartu su komisijos nariu Andoru, kuris atsakingas už Europos socialinį fondą. Jis e, taip pat atvyks į jūsų komitetą. Manau, kad e, esama struktūra yra pakankamai gera tam, kad galėtų veikti vidaus audito tarnybų E, visapusiška sistema ir kad vidaus audito tarnyba teiktų atitinkamas rekomendacijas generaliniuose direktoratuose veikiančioms audito struktūroms ir kad į šias rekomendacijas būtų atsižvelg, atsižvelgiama. Taigi vidaus audito tarnyba e, yra atsakinga už bendrąją audito sistemos tvarką. Buvo užduotas klausimas e, dėl arba komentarai išsakyti dėl sustabdytų mokėjimų arba nutrauktų mokėjimų. Taip tiesa, kad šešiais atvejais e, mokėjimai buvo sustabdyti socialinio fondo lėšų, tačiau e, RDF srityje daugiau buvo nutrauktų mokėjimų kuomet mokėjimai yra nutraukiami per šešerius mėnesius valstybės narės ir jų atitinkamos kompetentingos tarnybos gali ištaisyti padėtį, ištaisyti klaidas, kurios e, būna nustatytos, jeigu padėtis ištaisoma, o <clears throat> ar ji ištaisoma generalinis, regionų generalinis direktoratas e, turi įsitikinti tuo atlikdamas atitinkamą auditą. Taigi, jeigu konstatuojama, kad padėtis pagerėjo, tuomet e, mokėjimai yra atnaujinami atitinkamai valstybei nariai ir e, tai nereiškia mokėjimų nutraukimą tai yra sustabdymą. Priešingų atveju, jeigu padėtis yra nepagerinama, mokėjimai yra visiškai sustabdomi. Dėl finansinės inžinerijos priemonių ir su jų taikymu susijusių grėsmių visi suprantame, kad pats žodis, pats terminas finansinė inžinerija reiškia, kad atitinkama veikla yra susijusi su tam tikromis grėsmėmis ir rizikomis, nes ji apima garantijų sistemą smulkių verslo struktūrų finansavimą Finansinės inžinierijos priemonės didžiaja dalimi skirtos finansuoti mažų vidutinių įmonių įvairiose srityse vykdomiams projektams ir mūsų tikslas yra teikti paramą smulkiam verslui valstybėse narėse. Žinoma, visi suprantame, kad e, pavyzdžiui įmonių steigimasis e, verslo pradžia yra susijusi su atitinkamomis grėsmėmis, todėl turime imtis deramų priemonių, dėl to parengėme konkrečias gairias, kaip e, šios priemonės turėtų būti taikomos. Ir pateikėme savo rekomendacijas dėl tinkamiausios praktikos taikymo, tinkamiausios praktikos, kurią identifikavome atlikdami atitinkamus vertinimus valstybėse narėse. Šią priemonę reikia skirti deramą dėmesį, todėl mes planuojame atlikti specifinį auditą, kuris e, būtų vykdomas vien tik tai finansinės inžinerijos priemonių atžvilgių, <clears throat> kadangi finansinės valdysenos sritis yra susijusi su didelėmis grėsmėmis ir rizikomis ir mes turime parengti atitinkamą e, finansinio audito modelį, kad būtų galima atsižvelgti į tas papildomas grėsmės ir skirti joms papildomą dėmesį. Dėl išlygų, kurias pareiškė generalinis direktoratas. remiantis pagal dabartinę tvarką generalinis direktorius prisima visą atsakomybę už savo direktorato metinėje ataskaitoje pateikima informacija ir būtent generalinis direktorius privalo įvertinti e, visas grėsmės susijusias su jo atsakomybės sritimi ir būtent generalinis direktorius priima sprendimą dėl tam tikrų išlygų, dėl tam tikrų vertinimų ir prognozių, todėl kai kuriuose sritise tos išlygos ir yra pareiškiamos. generaliniai direktoriai būtent vertina auditorumų teikiamą nuomonę ir priimdami savo galutinius sprendimus, jie atsižvelgia į auditorumų pareikštus nuomonės atskirais klausimais. dėl vidaus audito teikiamo vertinimo pridėtinės vertės. Labai svarbu atsižvelgti į tą aplinkybę, kad ši bendroji nuomonė vertinimas buvo parengtas pirmą kartą. Antras aspektas, bent aš nežinau jokios kitos tokią sveitingą struktūrą turinčios institucijos, kuri parengtų bendrąją, bendrąjį vidaus audito vertinimą. Aišku, ta procedūra yra pakankamai sudėtinga, tačiau jau pirmaisiais metais sugebė pasiekti, kad atskirų vidaus audito tarnybų veikla ir pajėgumai būtų e, žymiai geriau koordinuojami, taptų geresni ir vykdant buvo atlikti atitinkami, buvo vykdomi atitinkami auditai tam, kad būtų galima parengti bendrąją nuomonę, bendrąjį vertinimą ir tai labai svarbus aspektas, nes vidaus audito sistema dėl e, to bendro darbo, rengiant bendrai vertinimą, žymiai pagerėjo. Žinoma, sutinku, kad e, vidaus audito tarnyba parengdama tą bendrai vertinimą parengė e, tik tai e, vertindama komisijos sistemų veiklą, nors 90 procentų visų lėšų yra panaudojama valstybėse narėse, mes audito pažangos komitete šį klausimą svarstėme ir e, komitetas paprašė vidaus audito tarnybos e, įvertinti naudojamą metodologiją ir pasvarstyti galimybės e, reikėtų spręsti šį svarbų klausimą, tačiau nėra taip lengva jį įgyvendinti, nes uh, Komisijos vidaus audito sistema turi ribotas galimybės ir paprasčiausiai negalėtų atlikti arba vykdyti auditų valstybių narių lygių. Komisijos E, vidaus audito tarnybos vadovas tik tai koordinuoja veiksmus e, ir apibendrą informaciją gaunama iš valstybių narių lygmenių e, vykdomų auditų ir informacija, kurią pateikia atitinkamos tarnybos, yra labai svarbu užtikrinti, kad valstybių narių lygmenių vykdomų auditų kokybė būtų pakankama, o taip šiuo atveju kol kas nėra. Taigi vidaus Audito tarnyba siekia pagerinti bendrosios bendrojo vertinimo rengimo metodologiją ir aš tikiuosi, kad antroj, antrasis bendras audito vertinimas bus geresnės kokybės dėl iš ankstinio finansavimo. Čia turime atsižvelgti į esamą ekonominę padėtį. Šankstinio finansavimo dalies didėjimas nieko bendro neturi su komisijos e, mėginimu sumažinti klaidų skaičių. Tai netiesa. Šankstinis mokėjimas vykdomas dėl dabartinės ekonominės padėties, dėl ekonomikos krizės. Tai reiškia, kad e, struktūrinių fondų lėšos daugeliu valstybių narių yra vienintelis ekonomikos stimuliavimo šaltinis. Tačiau kartu atsižvelgiant jų biudžeto deficitą ir būtinybę vykdyti bendrąjį finansavimą, jos negali uh, panaudoti e, visų e, suteikiamų lėšų ir būtent dėl to buvo imta plačiau naudoti iš ankstinio finansavimo sistemą. Žinoma, turime taip pat galvoti apie tai, kaip reikėtų pagerinti šią sistemą, atsižvelgdami į tai, kad per iš ankstinį finansavimą panaudojama labai nemaža dalis ES paramos lėšų, tačiau būtent be šios sistemos daugelis valstybių narių nesugebėtų įsisavinti esamų lėšų tam, kad galėtų stimuliuoti savo ekonomiką. Gal paskutinis klausimas buvo dėl ES biudžetui kylančių grėsmių. Suteikime, jums pateikime jums informaciją apie tai, kaip yra valdomas ES turtas, kokia jo yra e, struktūra. Filipo Taverną norėčiau paprašyti galbūt pakomentuoti šį klausimą. Žinoma, šią srityje e, yra kai kurių neaiškumų, tačiau remiantis mūsų vertinimu ES biudžetui, e, turiuomenyje trumpalaikės ir ilgalaikės investicijas valstybėse narėse, kurios yra E, vykdomas e, pasitelkus ES paramą nekyla grėsmė, tačiau norėčiau paprašyti Filipo Taverno galbūt išsameu pakomentuoti šį klausimą. Pirmininkas, e, mielai leisime Filipui Tavernui atsakyti šį klausimą. Prašau jums žodis. Merci, Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš galbūt pateiksiu tam tikros e, papildomos informacijos prie to, ką sakė pranešėjas. Tai yra e, pirmas klausimas ir e, tinkama lentelė. Tai yra sudėties e, veiksmai. Mes čia sudedam kraušę su obaliais. Jūsų klausimas, kaip aš jį suprantu, yra e, susijęs su asignavimais Europos biudžeto ir su tomis valstybėmis, kuriuoms iškyla sunkumų. Ir čia iškyla rizikos e, tam tikros 27 spalio vadovų taryba nusprendė, e, jog 50 procentų sumažinimas bus Graikijos e, obligacijų srityje. O kiek šioje lentelėje mes matome? Šioje lentelėje yra dalykai, dėl kurių buvo nuspręsta gruodžio mėnesį. ir tai yra garantijų fondai e, išorės operacijoms ir dabar nenoriu detaliai komentuoti šitų dalykų, bet rizika mums, turint omenyje vadovų tarybos išvadas 27 spalio dienos, tai yra 67 e, milijonai, tai yra pusė šitos sumos. Ir remiantis tarptautinės apskaitos standartais, visi kriterijai yra tenkinami, kad būtų impairment. Tai yra, kad nuolatinė vertė būtų mažinama šitų akcijų. Aišku, kiekvienais metais yra koreguojama ta vertė, bet impairment yra specifinis dalykas ir jam yra taikomas labai griežtos apskaitos taisyklės ir kada tie kriterijai taikinami, ta, tenkinami, turi būti nuolatinis e, mažinimas taikomas. Šiandien negaliu pasakyti, e, kokia bus e, toliau padėtis, bet šiandien, šiandieniniai situacijoje tai 50 procentų būtų sumažinimas. Mes kalbėjom su e, auditorumu atstovais, kalbėjom apie tai su patarėjais ir su aukščiausio lygio ekspertais šitų klausimų. 67 milijonai nekaži kiek yra e, bendrijos biudžeto požiūrių. Tačiau kiti rizikos faktoriai tai yra back-to-back -back paskolos. Ir tai yra susijęs su neurozonos e, valstybėmis ir jų mokėjimo balansu. ESF taip pat tai yra e, de, de, devinta, devinta pažyma. 27 Liepos aš pasirašiau e, tą dokumentą ir galiu pasakyti, kokia yra padėtis šiandien. Ir neiškyla ypatingų problemų dėl to. Vengrija gražino 2 milijardus, kuriuos turėjo gražinti lapkričio pabaigoje ir jinai gražino juos, nes kalbama problemų mums. Taigi e, pir, pirmas testas kaip ir pavyko skolinimo. Devintas e, dokumentas, devinta pažyma, aišku, dabar aš, e, man labai sunku komentuoti žodžiu visus tos dalykus, tačiau jeigu jūs pažiūrėtumėte į lentelę, ten tai pamatysite, kad grafikas gražinimo yra labai e, ištestas ir net jeigu kai kada pagal grafiką nebus gražinta, e, vis dėlto rizika yra labai maža. Jeigu kiekvienas e, kiekvienas debitorius, jeigu visi debitoriai neatsakys, neatiduos ne, ne iki 2020 metų, tai aišku, bus tam tikra rizika, nėra nu, nulinės rizikos. Tačiau ta rizika yra žinoma, identifikuota ir mes labai atidžiai stebime. Tad kokia bus procedūra, jeigu bus negražinama? Tuomet bus remiamasi biudžetinėmis garantijomis ir tuomet bus kreipiama į parlamentą dėl taisomojo biudžeto. Ir Aišku, mes e, iš pradžių savo išdo lygmenių atliktume reikiamus dalykus, o paskui jau biudžeto lygmenių. Aišku, yra taip pat e, grinųjų pinigų srautai, yra taip pat atidėjimai, kurie e, yra susiję su tam tikromis padėtimis ir čia reikia atsižvelgti į, į, į esamus dalykus. E, Aš pakomentavau dabar pačius akivaizdžiausius aspektus susijusius su rizika ir esu pasirengęs jums pateikti bet kokių kitų e, komentarų ar paaiškinimų, jeigu jų reikėtų. E, Ačiū kolegai, o dabar siūlyčiau štai ką išklausykime frakcijų atstovų, nuo socialdemokratų frakcijos pradėkime, prašom. Thank you o paskui ponui Hatsimakakui dar ponas Gairis pradės, prašau. Komisijos nariai šiemet norim užduoti du klausimus. Pirmasis yra susijęs su mūsų klausimais raštu užduotais už atsakymus. Dėkoju. Klausimas kitas susijęs su būsimais komisijos darbais. uždavėme kelis klausimus dėl pažeidimų, dėl e, sukčiavimo masto. Paklausome, ką komisija mano, kaip vertina audito rūmų pateikta kritika dėl to, kad valstybės narės anglos politikos lėšų e, panaudojimo srityje nepakankamai informacijos teikia. Viena vertus esu patenkintas jūsų atsakymais, nes pabrėžėte, kaip atidžiai ir smulkmeniškai netgi komisija mėgina e, valstybės narės atvesti į daros kelią panaudojant ES lėšas, tačiau nepaisant to rezultatas ir toliau yra nuvilintis. Nepaisant to, kad naudojame, visu, naudojame visomis priemonėmis, kad sumažintume klaidų skaičių, jų e, skaičius šiais metais vis tiek padidėjo. Galiu pratesti kolegos Fielnerio mintį dėl to pažangos žodžio vartojimo, kurį girdime iš komisijos atstovų lūpų ir klausimo, ką pažanga turi bendro su tokia padėtimi. Komitetas mano, kad e, ši problema turėtų būti sprendžiama galbūt komisijos viduje, jos struktūrose, tačiau aš mastau apie tai, ar ilgainiui sugebėsime taip sumažinti klaidų apimtis, kad bent jau e, tendencijas galėtume pakeisti. Taigi, pakeisti. Taigi mes pageidautume e, būtent galimybės iš komisijos e, tokią tendenciją ir suformuoti. Kokiu minčiu turėtumėte, ponė Šemeta, kad ta tendencijos kreivė dabar e, pakryptų tinkama linkme. Mes e, tikrai nereiškime priekaištų komisijai dėl jos e, to e, smulkmeniško tikrinimo ir, ir klaidų ieškojimo ir tų smulkmeniškų veiksmų, tačiau mums taip pat reikia galvoti ir apie tam tikras vizijas apie bendrus sprendimus platesnio masto, apie priemonės sistemas, kurios būtų pasitelkiamos ir tų priemonių yra beskaičiaus dabar tam, kad valstybės narės pradėtų tinkamai naudoti lėšus, tačiau jų rezultatas nėra patenkinamas. Taigi aš esu pasimetęs šiek tiek ir noriu jūsų paklausti, ką mes toliau turėtume daryti. Antras man klausimas susijęs su muitinės tarnybomis, nors tai nėra tiesioginė mūsų atsakomybės sritis, tačiau kolegas Stas savo rengiamuose Anksčiau pranešimuose daug druskos ant žaizdų yra pylės, e, atkreipiamas dėmesį į problemas susijusias su e, muitiniu rinkliavomis ir jų panaudojimu e, ir muito mokesčių lėšų panaudojimu. Valstybėms narėms buvo užduodami e, klausimai e, dėl e, muito mokesčio surinkimo ir panaudojimo ir joms yra dabar išsiuntinėti atitinkami klausimai dėl to, kokiu veiksmu jos imasi, kad pagerintų padėtį, ištaisytų auditorumų e, nustatytas klaidas. Tik noriu paklausti, kokia yra padėtis šioje e, srityje pirmininkas. Aš galbūt paprašyčiau komisijos narį atsakyti iš karto, kad diskusija taptų gyvesnė ir atotrukis tarp klausimo uždavimo ir atsakymo į jo būtų trumpesnis. Well, uh, regarding... Uh, tai dėl pažeidimų ir sukčiavimo nes tai buvo. Tai yra tas dalykas, apie kurį turėtume kalbėti kitų darbo tvarkės klausimų, kai kalbėsime apie ES finansinių interesų apsaugą. Tai tuomet aš pateiksiu konkretesnės informacijos apie tai. Mano bendras vertinimas kol kas būtų toks. Galime atlikti palyginimus tarp klaidų procento, kurias rado auditorumai. E, galėtume pasižiūrėti, kiek buvo klaidų, kiek buvo pažeidimų, kiek buvo sukčiavimo atvejų. Pavyzdžiui, sanglaudos rytyje auditorumai pateikė kai gal, galima klaidų įvertinimą remdamiesi savo naudojamu modeliu, tam tikrų bandyminių modelių. Ir buvo pateiktas auditorimų vertinimas 7,7 procento 2010 metais. Na, o mes surinkome informaciją iš valstybių narių ir tai yra konkretūs faktai, tai nėra kažkokie vertinimai, bet tai yra konkretūs faktai. teoriškai tas klaidų ar pažeidimų skaičius gali būti šiek tiek aukštesnis. Ir tai yra auditorumų nuomonė. Tuo tarpu kalbant apie sanglaudą, klaidų pažeidimų skaičių siekia gal 3,7 procento. Mes įgyvendome sistemą, kurią galėtume pavadinti pažeidimų valdymo sistema. Turime elektroninę sistemą, sistemą, kuri padeda, tai yra elektroninė sistema, kuri mums padeda uh, siekti to, kad mūsų valstybės narės ištaisytų klaidas ar pažeidimus ir kad e, veiktų pagal nustatytas taisyklės. Naujos sistemos dėgymas taip pat galėjo būti naujas dalykas ir dėl to galėjo atsirasti gal šiek tiek daugiau klaidų. Tačiau yra puiku tai, kad mes galime aptikti ir nustatyti pažeidimus nes pažeidimams reikalinga tam tikra priežiūra, reikalinga paskui išieškoti prarastas lėšas, atlikti visus susijusius veiksmus. Visą tai rodo, kad įdėktos sistemos jau teikia tam tikrų rezultatų. kai dėl klaidų skaičiaus tendencijos. Turėčiau aiškiai pasakyti, kad turime atsižvelgti į tai, kad 2010 metai buvo pirmieji metai, kurie, tai buvo tie metai, kai buvo pasiektas programavimo laikotarpio vidurys. Galutiniai ir tarpiniai mokėjimai e, labai išaugo. Visos programos, kurios buvo numatytos, buvo intensyviai įgyvendinamos. Ir nepaisant to, mes matome, kad klaidų skaičius siekia 7,7 procentų auditorumų nuomonė. Tai yra vis dėlto mažiau, negu palygintume, pavyzdžiui, su 2008 ir 2007 metais. Tai reiškia, kad egzistuojančios sistemos padeda problemas identifikuoti dėl to esu sąmoningai optimistiškai nusiteikęs dėl tų priemonių įgyvendinimo. Tos priemonės kai kurios jau yra įdėktos ir aš tikiuosi, kad jos padės pasiekti reikšmingos pažangos šioje srityje. Na ir kai dėl pažanga dabar ir pažanga ateičiai. Ta pažanga yra susijusi su veiksmų pagausėjimu. Auditų atliekama žymiai daugiau. Tai yra tas dalykas, kuris užima daug laiko, energijos ir žmogiškųjų išteklių pareikalauja bet tie veiksmai yra būtini, kad būtų galima aiškiai žinoti, kas vyksta, kur egzistuoja problemos ir kas galėtų būti pagerinta. Be abejo, mes intensyviname mokymus, ypač skirtus valstybėms narėms, kad būtų galima tvarkytis efektyviau. Pavyzdžiui, agentūros e, tvarko lėšas ir yra logiška, kad ten, kai keičiasi darbuotojai, tiems naujai atėjusiems reikalingi mokymai, kad jie galėtų lengviau susidoroti su jiems tenkančių darbų. Tai yra dalykas, kurį mes e, e, teikiame reguliariai, mes rengiame moko, mokymus, pateikiame mokymus į medžiagą ir panašiai. Nauji darbuotojai dirbantys specifinėse srityse yra mokomi. Kai dėl muitų apie tai yra kalba pranešime su šalia kitų nuo savųjų išteklių mes dėmesio skirime ir jūsų paminėtai temai. Be abejo, čia irgi situacija galėtų būti ir dar geresnė, tačiau per pastaruosius keletą metų mes aptikome daug bandymų paslaugoms ir prekiams mažinti mokėjimus. Olafas pateikė savo rekomendacijas ir, ir, ir informaciją. Ir mes dabar irgi dėgiame sistemą ir reikiamus žingsnius tam, kad būtų galima išieškoti lėšas tuo atveju, jeigu būtų kažkokių pažeidimų. Jeigu supratau teisingai, paskutinis klausimas buvo susijęs su audito pagerinimu valstybių narių lygmenių. Be abejo, mes į šį aspektą žiūrime labai rimtai. Audito rūmai irgi yra išsakę panašią pastabą. Mes suprantame, kad auditas atliktas valstybių narių tik iš dalies yra efektyvus. Ir aš kreipiausi į savo tarnybas, kad būtų parengti konkretūs veiksmų planai, kad e, su šia situacija būtų galima tvarkytis tinkamiau. Mes pasitikime kontrolės sistemomis, audito sistemomis, kurios veikia valstybėse narėse, tačiau aš manau, kad auditas valstybėse narėse turi gerėti, kad ji būtų dar patikimesnė. Dėkoju, ponė komisarė, ponui Hatsimakakiui žodis. Ar galėtumėt klausti trumpai? Galbūt Galbūt e, pirmininkas galėtų leisti daugiau klausimų užduoti, kad jos nebūtų atsakoma iš karto, nes klausimai dažnai yra susiję. Norėčiau pratesti Jenso Gairio e, mintį ir užduoti konkrečius klausimus e, apie plataus masto dalykus. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų pasisakymą valstybių narių atžvilgių pastarąją savaitę pastebimą tą, pastebime tą griežtesnę liniją jūsų veikloje, ypatingai dėl e, administracinių e, patikrinimo pareiškimų, dėl, dėl lietų panaudojimo e, pareiškimų. Jūs pareiškite, kad vadybininkų lygmenių turėtų būti tos deklaracijos teikiamas, tačiau taip pat ir e, su e, politinė parama, kaip valstybės narės rengiasi šiam pasikeitimui. Antras dalykas yra susijęs su, su kolegos Fielnerio minėtais mokėjimo nutraukimais, e, tačiau bent jau sąjungos politikos rytyje mokėjimų sustabdymo kol kas nebuvo. Noriu klausti, ar ketinate tą eskalaciją e, didinti, pakelti į aukštesnį lygmenį. Klausiu tai dėl to, kad nes parengėte darbinį dokumentą, kuriame minite konkrečias valstybės, aš vieną jų paminėsiu, nes tai yra Italija ir e, ji minima jau kelis dešimtmečius. E, Pratesdamas pono Gairio klausimą, noriu pasakyti, kad Italija yra viena iš tų šalių, kurie pasitaiko du trešdalį visų klaidų ir daug metų šios šalies institucijos žino, kokiu taisykliu reikia laikytis ir keturiose Italijos regionuose tie patys pareigūnai taisyklių nesilaiko, nepaisant to komisija ir toliau e, vykdo ES lėšų mokėjimus, kodėl jie E, nors ir yra nutraukiami, nėra sustabdomi. Vėliau aiškiai pasakant Italijai ir jos pareigūnams, kad tų pinigų jie negaus, manau, kad reikėtų imtis ir tolesnių žingsnių, tai yra kreiptis į teismą dėl Italijos vykdomų pažeidimų, nes tiek komisijos narys, e, tiek ir kiti puikiai žino, kad Italijos institucijos atsisako taikyti taisyklės, nors puikiai žino, kokios jos yra. Trečias klausimas yra susijęs su netinkamai išmokėtų lėšų gražinimu. Lėšų suma, bent jau Ispanijos atveju. Europos Sąjunga Ispanija yra skolinga 3,5 milijardo eurų savo metinėje ataskaitoje jūs tą dar kartą patvirtinote, kokiu veiksmu imamasi šioje srityje. Noriu teigiamą pavyzdį pateikti iš Žemės ūkio srities. Žemės ūkio komisija, už Žemės ūkio atsakingas komisijos narys e, e, pranešimės spaudai spalio 14 dieną e, pareiš, patikė informaciją ne tik apie tai, kiek yra reikalaujama gražinti lėšų, tai 214 milijardų eurų ir taip pat įvardino atskiras šalis. Tai e, aš laikau skaidrumu. E, noriu paklausti, kodėl sąjungos politikos srityje tokios sistemos nebūtų galima taikyti ten, kur buvo netinkamai išmokėtos lėšos ir tai buvo nustatyta per 3 ar 6 mėnesius, kaip ir žemės ūkija, reikėtų tas lėšas gražinti, sustabdant tolesnių lėšų mokėjimą. Ir taip pat noriu, ar nebūtų galima taikyti tokios sistemos, noriu paklausti, kaip atsitiko, kad Ispanija mums dabar yra skolinga 3,5 milijardo. Pirmininkas, tai dabar sugrupuosime iš tiek klausimą. Ponas Voganas dabar klaus po to, ponė Greslio. Yeah, uh, thank you. I got three uh, particular points uh, I'd like to make. Tris aspektus norėčiau paminėti. Pirmasis yra mm, susijęs su tuo, ką sakė paskutinis kalbėtojas dėl lėšų nutraukimo, dėl mokėjimo nutraukimo ir sustabdymo. Kaip suprantu, veikia sistema e, mokėjimams nutraukti ir sustabdyti. Noriu paklausti, kur galima gauti informaciją piliečiams Europos parlamentui dėl e, nutrauktų mokėjimų. Žinau, kad Junktinė karalystė buvo nutraukti mokėjimai, tačiau nežinome dėl kokių priežasčių, nežinome, ar anksčiau tie mokėjimai buvo nutraukti, taigi noriu paklausti, kaip reikėtų pagerinti informacijos sklaidą susijusią su e, šiais mokėjimų nutraukimais, kad žmonės žinotų, dėl kokių priežasčių taip elgiamasi. E, antras klausimas susijęs su E, įsisavinimą ES lėšų, apie kurį kalbėjote anksčiau. E, Junktinė karalystė, Velsė ir Anglija taip pat e, dėl to kilo nemažai problemų, kadangi dabar struktūrinių fondų projektams yra skiriama mažiau lėšų, jų trūksta. Ar galėtumėte pasakyti, ar ir kitose ES šalyse tokia tendencija uh, yra pastebima, e, kokiuose šalise dar e, e, trūksta lėšų ir kurias būtų galima pakeisti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą dėl naujųjų finansinių priemonių, apie kurias kalbėjo pranešėjas. Jeremy fondas, jo paskirtis yra teikti paskolas smulkiajam verslui Komisija dabar kelia klausimą dėl tam tikrų e, išmokų teisėtumo, turint omenyje, kad e, valstybės taip pat teikia paramą šiems įmonėms. Ar žinote apie tokius atvejus ir jeigu žinote, tai kaip turėtumėte elgtis dabar, ar kaip ketinate elgtis, nes šios priemonės turėtų ateitie būti labai svarbios. Pane Greslio dabar. Ačiū norėčiau grįžti prie valstybių narių įsiskolinimo klausimo ir finansinių korektūrų patikimumu. E, noriu paklausti, kaip jūs ketinate išsireikalauti dabar iš tokių šalių, kaip Ispanija ir Graikija netinkamai panaudotų lėšų, tiek žemės ūkio, tiek iš struktūrinių fondų išmokėtų ir e, per kokį laikotarpį tos lėšos turėtų būti gražintos, nes Graikija, Ispanija ir Italija mums šiuo atveju yra svarbios šalis, nes e, manau, kad likščiolinės padarytos klaidos turbūt nebus ištaisytos e, per, ta, e, per tas gražinamas lėšas, tačiau būtų malonu, jeigu galėtumėte parengti mums tokią lentelę apie tai, kada tos finansinės korektūros turėtų būti atliekamos ir per kokį laikotarpį netinkamai panaudotos lėšos e, turėtų būti gražinamos iš tų šalių. Ne, ne dabar norėčiau tą informaciją gauti, tačiau ateitie. Ar dar būtų norinčių klausti? Jeigu dar kas nors norėtumėte paklausti, tai <clears throat> galiu suteikti jums tokią galimybę. Po to jau jos galbūt nebus. Atsiprašau, kad tik atėjau į posėdį, nes dalyvau kitame posėdėje ir dėl to tas pavėlavimas. Norėčiau paaiškinimo rašytiniam klausimui, kurį pateikiau. 46 klausimas. Klausimas buvo toks, ar komisija nori prisimti atsakomybę dėl e, tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mes atsakymą iš šį klausimą gavome, bet aš norėčiau paklausti, ar užtenka to keletų raidžių, kad pasakytumėt ne, negali. Wat uw vraag betreft, we hebben daar. Kai dėl jūsų klausimo, mes gal 15 minučių posėdžio pradžioje apie tai diskutavom. Grįšim prie jūsų klausimo koordinatorių posėdį, nes pana Šimata jau ilgai atsakinėjo į šios klausimus. Ar daugiau niekas nenori klausti? Na, jeigu ne, tai tuomet žodis vėl komisarui. Gal auditorumų atstovai, jeigu norėtumėte, o paskui ponas Filneris galės vėlgi apibendrinti. O dabar išklausysime atsakymą. Pona Šemeta, prašom. Well, it was a whole set of questions. Na, klausimų buvo daug, jie buvo susiję su mokėjimu, nutraukimu ir sustabdymu. Kaip jau buvo pasakyta, mes šioms priemonėms skiriame didžiausią dėmesį. Visi mokėjimų nutraukimai yra stebimi, tą daro mūsų auditoriai. Tai yra darbas siekiant situacijos pagerinimo Ir tuomet, kai situacija išsprendžiama, galima numatyti tolesnius mokėjimus. Reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu po mokėjimo nutraukimo yra pasiekiama pažangos ir jeigu nebelieka mokėjimų nutraukimo priežasčių, jeigu jos sutvarkytos, tai tuomet mokėjimai yra atnaujinami. Tokia yra padėtis. Tačiau kolega Hanas, komisaras, manau, galės su jumis aptarti šį klausimą žymiai detaliau. Jis galės daugiau konkrečių detalių jums pateikti. Taip pat ir komisaras Andor, kitas mano kolega. Dėl Italijos ir jūsų kitų minėtų dviejų valstybių atveju. Turime dirbti su visomis valstybėmis narėmis remdamiesi konkrečiomis teisinėmis taisyklėmis, nes jomis remdamiesi galime naudoti tas priemonės, tos instrumentus, apie kuriuos jau kalbėjome. Mes galime rasti, aišku, ir naujų problemų, naujų specifinių kokiu nors dalykų specifinėse srityse, nes esame budrus ir Galime imtis tokių priemonių kaip mokėjimų sustabdymas nu, ar nutraukimas, bet mes stengiamės nestabdyti visų mokėjimų valstybei nariai, nes e, politikos sanglaudos taisyklėse nėra tokios nuostatos, kur leisų tai padaryti, kai dėl išieškojimų išmokėtų lėšų. Ponas Hocimo Kakis ir ponė Greslė klausė apie tai. priedė prie metinės ataskaitos, tai yra paaiškinta plačiau, tai yra šeštasis paaiškinimas ir ten yra kalbama apie finansinės korekcijas ir lėšų išieškojimus. Jūs čia galite pamatyti konkrečias sumas, konkrečius skaičius. Suprantama, lėšas stengiamas išieškoti. Kartais, kai tos korekcijos turi būti didesnės, reikalingas laikas, kad būtų galima visas operacijas tvarkingai atlikti. Kai kalbame apie tokias šalis kaip Ispanija, Italija ar kitos, Be abejo, jeigu pasitaiko problemų, jeigu lėšos išleistos neteisingai arba auditorumai randa klaidų, ar mūsų auditas randa klaidų, kokia be būtų situacija tose valstybėse narėse, mes lėšas iš jų turime atgauti. Ir tą ir darome. dėl mokėjimų sustabdymo ar nutraukimo, taip sakant, reklamos. Manau, kad valstybės narės gavusios pranešimą apie mokėjimų sustabdymą yra informuotos, kad dėja mokėjimai yra sustabdyti kai kuriuose valstybėse narėse tai gali pademonstruoti tam tikras problemas, tai gali padėti suprasti, kaip sistema veikia, taip pat tai gali padėti atkreipti visuomenės dėmesį susiklošiusią padėtį. Tačiau. Ataskaitoje yra minimi oficialūs dalykai, tai yra vieši dokumentai. Europos parlamento nariai gali tiesiog gauti e, šitą informaciją ir naudotis ją. Valstybės narės čia yra pateikusios informaciją ir e, galima rasti informaciją apie visas valstybės narės. Klausimas dėl Jeremy programos ir finansinės inžinerijos priemonių, dėl valstybės pagalbos. Šiuo atveju yra taikomos bendros taisyklės ir bet kokia valstybės pagalba turi būti Europos komisijos patvirtinta, jeigu ta pagalba siekia daugiau negu tam tikra numatyta suma. Ir šiuo atveju netaip svarbu, koks finansavimo šaltinis pasirenktas jeigu yra finansuojama aukščiau nustatytos ribos, e, komisija e, turi tokią pat kalbą patvirtinti. Nes bet kokia valstybės pagalba yra susijusi su rizika, kad e, sumažės konkurencingumas ir kad bus ribojama konkurencija. Ko čia šitoje srityje, konkurencijos srityje, Europos komisija taiko labai griežtas taisyklės Tad mes su valstybės pagalba dirbame labai atsargiai. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, jau kur buvo užduoti. Tiesa, dėl tarybos. Jūs, aš tik paminėsiu, ir kaip jūs sakėt, mane pirmininkai, buvo pirmas darbo tvarkės klausimas, mes aptarėme šitą klausimą labai detaliai. Meneer Fjellner, jij, u wenst eerst tussen te komen nog? Pone Filner, ar norėtumėte kalbėti? Aš manau, kad ponė Kalvilait galėtų pakomentuoti, jeigu nori, tai kas buvo pasakyta. O paskui po jos jūs galėtumėte kalbėti. Ponas Filner. Taip, bet aš manau, kad galėčiau pasakyti dalyką, į kurį galėčiau iš ponos Kalvilait gauti atsakymą. Tai prašau kalbėti. Labai trumpai. Dėl išlygų. Jūs minėjote, kad kalbant apie išlygas, generaliniai direktoriai pasiskaitys, ką sakė auditorumai ir paskui atsižvelgs į tai. Na ir tuomet jau galime tikėtis pažangos, galime laukti, kaip jūs sakėte, kad ateityje bus geriau. Tad tuomet man kyla klausimas, ar čia yra pirmi metai, kad toks dalykas egzistuoja? Juk manyčiau, kad apie, tai, apie tas išlygas auditorumai kalba ne pirmą kartą. Antra. Su visa pagarba generaliniams direktoriams norėčiau pasakyti štai ką. Komisarui taip pat tenka atsakomybė šioje išlygų srityje. Nes tos išlygos numatomos visą laiką ir joms pritarti turi visa Europos komisija. Ar aš manau, kad teisingai čia supratau. Tai aš manau, kad jeigu auditorumai mano, kad viskas gerai su tom išlygom, tai tuomet belieka tikėtis, kad generaliniai direktoriai klauso to, ką sako auditorumai. Bet jeigu ne, tai tuomet manau, kad jums tenka atsakomybė priversti juos auditorumų nuostatų uh, išdėstytų laikytis ir jas įgyvendinti. Tik tiek norėjau pasakyti prieš suteikiant žodį poniai Kalilaid. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėl išlygų. Mes sakėme, kad išlygų yra Ir mes manėme, kad kai kurių turėtų būti ir daugiau tų išlygų. Išlygos nėra susijusios tik su auditorumų atliktų darbų, tačiau kai išlygos nusprendžiamos, tai tuomet komisija gali jas orientuoti vienaip ir kitaip atsižvelgdama į tai, kur slypi problemos. Tačiau tai jau, jau vidaus auditas turi e, čia atlikti savo darbą, kad išvados būtų tinkamos. buvo atsižvelgiama į komisijos gairias ir svarbu įsiaiškinti, kaip geriausiai tos gairias turi būti agyvendinamos. Svarbu, kad būtų numatyti tam tikri reikalavimai, pasižiūrėti, kaip jas surašyti. Metodologijos ne visai tinkamas taikymas dar dėja yra pasitaikantis atvejis. Ir mes apie tai esame kalbėję ir mes manome, kad ateityje šitą problemą turėtų spręsti jums leidus. Norėčiau paliesti kai kurios kitus dalykus dėl mokėjimų sustabdymo ir ieš, lėšų išieškojimo. Mm, kalbant apie sąskaitų patikimumą, šis e, klausimas visada keliamas ir svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkama procesų priežiūra, kad būtų užtikrinama. Uh, Dėl mokėjimo sustabdymo įdomu yra tai, kad bet kokio mokėjimo sustabdymo atveju mokė, mokėjimai tai, tai turi labai aiškios įtakos ir tai turi įtaką būsimai finansiniai perspektyvai. Tai padidina klaidų riziką nes tai yra, sakyčiau, lasda su dviem galais. Viena vertus, akivaizdu, kad reikia nutraukti arba sustabdyti mokėjimus kai kuriais atvejais, tačiau kita vertus svarbu išsiaiškinti, kokia yra to rizika. Finansinės inžinerijos priemonės komisija ėmėsi priemonių, kad būtų galima geresnę atskaitomybės sistemą įdėkti. Tačiau nėra aišku, kodėl siūlyti tas priemonės ir jų naudojimą plėsti, kol dar nėra aiš, aiškaus jų poveikio įvertinimo. Na, problemų mes matėme būtą su tom priemonėm ir galbūt tų problemų bus ir naujų ateityje. Aš suprantu, kad e, svarbu parinkti tinkamą kredito tipą, nes vieni jų būna geresni už kitus, e, tačiau svarbu išsiaiškinti, kur slypi problemų galimybių ir svarbu jums užkirsti kelią. Dar vienas dalykas. Rašytiniuose klausimuose komisijai tas klausimas buvo iškeltas. Argumentas dėl energetikos, transporto ir sanklaudos. E, to, tas klausimas nebuvo užduotas dėl šitų sričių, tačiau aš norėčiau tarti porą žodžių. Norėčiau pasakyti, kad audito rūmai paprastai tikslina savo rizikos analizės vertinimus. Tai yra būtina. Mums būtina atsižvelgti į rizikos profilio kitimus, nes tai turi įtakos biudžetui. Mums yra būtina žinoti, kur yra rizika ir mums yra būtina labai aiškiai e, pa parodyti, ką mes apie tą riziką matome. Sanglauda ir transportas e, yra tos rytis, kur klaidos panašios nes energija ir transportas yra tos rytis, kur susi, kurios yra susijusios su didžiulė infrastruktūra. Ir mm, tai, kad šios abis rytis atsidūrė tame, toje pačioje grupėje, to mėginio, jeigu taip galima pasakyti, nėra keistas dalykas, nes tos rytis turi daug e, bendro, rizika yra panaši ir vienoje srityje, ir kitoje. Jeigu energiją ir transportą E, išimtume iš šio mėginio, taip vadinamo, tai tuomet pamatytume, kad klaidų procentas nepasikeitė. Aš manau, kad šis komitetas gali nuveikti daug tikslindamas esamą politiką ir taisant klaidas. Ačiū, žodis pranešėjai. So... Ačiū, kyla tiek daug minčių, reikia apsispręsti, kokias iš jų reikėtų pirmiausia paminėti dėl iš ankstinio finansavimo. Nuo jo pradėsiu. Iš pradžių nenorėjau daugiausiai dėmesio skirti sanglaus politikos ir tie vykdomam iš ankstiniam finansavimui. Tačiau jeigu panalizuotume padėtį sanglaudos rytuje, tai uh, Suprantu, kad dabartinė ekonominė valstybinarių padėtis sąlygoja išankstinį finansavimą kitose srityse, tačiau sąnglaudos srityje tai man dar labiau didina galvos skausmą. <clears throat> Čia mes turime kalbėti apie valstybės, kurios ne visiškai laikosi taisyklių ir turime kalbėti apie mokėjimų nutraukimą arba sustabdymą, tačiau kaip jūs galite nutraukti uh, pavyzdžiui, iš ankstinį e, lėšų skirimą, tai jau jūs patys atsisakote naudoti tam e, tikras kontrolės arba sankcijas, kontrolės priemonės arba sankcijas. Šių mokėjimų nutraukimas ir sustabdymas yra tam tikras jūsų e, galimai naudojimų ginklų e, arsenalas. Norime daugiau sužinoti apie tai, kaip e, jo naudojatės ir kaip jį pasitelkus galime sumažinti klaidų skaičių. RDF lėšų srityje tikrai yra daug mokėjimo nutrukimo atvejų, tačiau nėra mokėjimo sustabdymo atvejų dėl Europos socialinio fondo mokėjimai yra sustabdomi kai kur ir čia matome, kad tai daro poveikį klaidų skaičiui. Turime, <clears throat> norime suvokti, kaip jūsų taikomos priemonės daro įtaką e, klaidų skaičiaus didėjimui ar mažėjimui, nes kilo klausimas, arba jūs turite pakankamai priemonių brūkšnelis ginklų, tačiau nepakankamai jomis naudojatės, arba jūs tų priemonių turite nepakankamai. Taigi e, mums yra labai įdomu gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jūs įvairiais aspektais naudojatės tokiamis priemonėmis kaip mokėjimo nutraukimas ir sustabdymas ir mokėjimo atnaujinimas. E, buvo labai įdomu klausytis pono Taverno ir jo informacijos apie finansų e, rizikos valdymo garantijų teikimą. teikiamomis garantijomis valstybėms narėms, kurios patiria sunkumų. Aš e, netgi patikėjau, kad iš tiesų mes viską kontroliuojame ir kad jūs e, galite įvertinti kylančią riziką e, ir minėjote, kad rizika nėra labai didelė atsižvelgiant į bendrą sumą 64 milijonus eurų. Antra vertus, jūs patvirtinote, kad e, grėsmė yra ir man e, susidaro toks įspūdis, kad ta grėsmė gali padidėti prieš sumažėdama. Tai e, kadangi žinome, kad komisijos bankų, sąskait, bankų sąskaitoje tikrai uh, nėra ypatingai daug pinigų, tačiau net ir e, nedidelės lėšų sumos e, gali turėti nemažai įtakos. E, tačiau jaučiuosi geriau žinodamas, kad jūs kontroliuojate padėtį, ją stebite. tiek turėčiau minčių šiame etape. O dėl e, išlygų klausimo, manau, dar turėsime vėliau pasiaiškinti ir prie jų grįžti. Žinau, tai buvo mano klausimas ar komentaras, ar išvados galbūt kirti tai įvertins. E, e, manau, kad e, su išvadomis dar turėtume palaukti, nes dar nemažai E, komisijos narių pas mus atvyks, dar turėsime apsvarstyti pono Balčyčio pranešimą, kuris yra labai svarbus. Mūsų diskusija buvo pakankamai išsami, klausimų buvo užduota labai daug papildomų klausimų. Manau, kad taip mes žengėme naują žingsnį priekį biudžeto e, vykdymo, e, vykdymo tvirtimo procedūroje. Taigi baigsime svarstyti šį dabar tokias klausimą. Dėkojame už jūsų dalyvavimą diskusijose. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pono Balčyčio pranešimas savo iniciatyva dėl finansinio interesų apsaugos bendrijos žodis komisijos nariui pakomentuoti šį pranešimą. Thank you very much. It's already... Dėkoju. Pabandysiu trumpai pateikdamas šį pranešimą. Džiaugiuosi ir jums pristatyti komisijos ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos ir apie kovą su sukčiavimu. Pranešime be kita ko kalbama apie priemonės, kuriuos įsimi komisija ir valstybės narės 2010-aisiais, kad būtų galima uh, aptikti e, ir kovoti ir prevencinės priemonimtis, kai kalbama apie sukčiavimą ar, e, ar, ar, ar pažeidimus. Mes e, stengiamės aptikti ir tuos atvejus, kai galima įtarti sukčiavimą. ES lėšas visada stengiamės išieškoti. Galiausiai pranešime teikiamus rekomendacijos, kaip reikėtų pagerinti ES mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą Specialus skyrius yra skilta, skirtas, kad būtų galima sąjungos politikos srityje užkirti kelią dvigubam mokėjimui. E, apie tai kalbėjo ir Europos parlamentas. Čia galima komisijos dokumente rasti daugiau informacijos apie tai. 325 straipsnio įgyvendinimas e, yra svarbus čia klausimas, to, to įgyvendinimo užtikrinimo darbo turimtis valstybės narės. Šiame skyriuje kalbam apie kontrolės strategijas ir priemonės kūrimamas į sanglaudos politikos rytyje. Tai yra pirmas žingsnis siekiant atsiliepti į Europos, į Europos parlamento pageidavimą pritaikyti reikiamas strategijas ir tinkamai jas įgyveninti kiekvienoje valstybėje narėje. Komisijos darbo dokumente, kur kalbama apie pažeidimus, kurios buvo praneštas 2016 metais, buvo parengti du darbiniai komisijos dokumentai. Ten yra uh, kalbama apie vieną vertus, apie tai, kiek valstybės narys prisidėjo rengiant tą skaitą ir kita vertus yra pateikiama apžvalga, e, kurie teikia valstybės narės dėl rekomendacijų suformuoluotų ankstesnėme komisijos dokumente. Kai dėl šių metų pranešimų statistinių duomenų norėčiau pabrėžti štai ką. Pirmiausia, visi skaičiai 2010 metams rodo, kad pažeidimų uh, E, skaičius padidėjo beveik visuose sektoriuose. Tai yra didžiausias padidėjimas visoje sanglaudos politikos rytyje. E, pažeidimų atvejų jų skaičius augo 762 iki 762 tūkstančių. Ir finansinis poveikis išaugo 3,15 procentų šiame sektoriuje 2010 metais 2,45 procentus įsiekė 2009-aisiais. E, tiesioginiai mokėjimai ir žemės ūkio sritis. Čia poveikis buvo šiek tiek mažesnis. Prieš suiminių fondų ir nuosavų išteklių srityje pažeidimų skaičius e, sumažėjo. Bendras finansinis pažeidimo poveikis, kurio aptiko kontrolės sistemos, išaugo išlaidų srityje ir pajamų srityje. Svarbiausios priežastis tam yra dvi. Pirmiausia, cikliškas e, Sanglaudos fondų programavimo pobūdis 2000-2006 metais užsibaigė vienas laikotarpis ir tai galėtų turėti takos antrą greitis ir apimtis e, Mm, informacijos gaunamos iš valstybių narių auga. Ir jos praneša apie tai, jos turi dėgusios sistemas, kaip tvarkyti su pažeidimais, kaip užkirsiems kelią. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra štai kas. Finansinis poveikis, kaip buvo įtariamas, sukčiavimas išlaidų srityje išaugo nuo 115 milijonų 9 metais iki 1,5 175 milijonų 2010-aisiais. Ir mes galime pasakyti, kad kai kurios valstybės narės ir toliau praneša ne, labai nedidelį procentą įtariamo sukčiavimo atveju. Tos valstybės būtų skatinamos, naud, yra skatinamos naudotis efektyviau savo kontrolės sistemomis, kad sukčiavimo atvejai ir pažydimo atvejai būtų aptinkami efektyviau. Dar vienas dalykas - išieškojimai buvo pasiekta pažangos šios rytyje, nes per milijardą eurų buvo išieškota 2010 metais. Tačiau daugiau reikia dėti pastangų siekiant išieškoti priešstojiminių fondų lėšas. Dėl žinomų priežasčių mes čia apie bendras tendencijas šių metų pranešime nekalbame, jie sieksime tolesnio gerėjimo siekiame imtis papildomų priemonių, kad būtų galima tinkamiau saugoti ES finansinius interesus. Leiskite paminėti tik svarbiausią vieną kitą. Europos komisija rekomendavo, kad visos valstybės narios e, naudotų pažeidimo tvarkymo valdymo mes, e, sistemas. Paskui komisija priemė visą eilę politinių iniciatyvų siekiant sustiprinti kovą su sukčiavimu. Ir čia buvo pateiktas pakeistas pasiūlymas siekiant reguliuoti geriau Olafo veiklą ir ją tinkamai pakeisti. Buvo priimtas Europos komisijos komunikatas dėl kovos su, su, kovo su sukčiavimu strategija ir taip pat buvo priimtas dokumentas pas, dėl administracinių e, tyrimų ir baudžiamosios teisės priemonių pasitelkimo kovai su sukčiavimu. Mes su biudžeto kontrolės komitetu čia vaisingai bendradarbiavome ir mes esame nusprendę ir nusiteikę dirbti kartu su jumis, kad tinkamai apsaugotume ES mokesčių mokėtų interesus. Dėkoju. Uh, Ačiū, ponė komisarė, už jūsų metinę ataskaitą susijusią su bendrijos finansų interesų apsauga. Ačiū už komentarą. Ponas Balčytis yra pranešėjęs šiuo klausimu. Ir gal dar kas nors norėtumėt kalbėti? Pone Balšytį, jums žodį. Taip, ačiū pirmininkė ir e, ačiū komisarui už pateiktą informaciją dėl kovos su sukčiavimu pagrindinių problemų. Ir prieš tai buvusio pranešimo tam tikroje dalyje jau buvo užduoti tai tam tikri klausimai, kurie iš tikrųjų kertasi ir su, šito, su šita ataskaita, ir su šito klausimo svarstymo esme. E, aš nebenoriu kartuoti tų skaičių, kurie čia buvo patikti ir komisaro, ir yra praktiškai patikti ataskaitoje. Galbūt norėčiau pasidalinti savo tokią praktinę patirtimį, perskaičiu šitą dokumentą. Iš tikrųjų, jeigu taip mes vertinsime tik tais trumpajame laikotarpį, tai galima sakyti, kaip ir komisaras paminėjo, kad yra tam tikra pažanga, kad Europos komisija ir toliau deda tam tikras savo o, deda tam tikras pastangas, kad šitie procesai gerėtų. Tačiau, kaip bebūtų, aš tikiuosi, kad ir 2011 metais, tai yra, atsiprašau, 2012 metais, vėl e, nagrinėdami šitą klausimą, mes susidursime su panašiom problemom. Pirmiausia, kad valstybės narės nepateikė teikimus informacijos, kad e, sugražintų piniginių lėšų suma yra pakankamai nedidelė, kad trūksta e, bendradarbiavimo tarp valstybių narių, kad OLAFO tarnyba neturi pilnų domenų, kad valstybės narės ne visos įdėgė nustatytus e, e, dokumentus, kuriuos šiandieną paminėjo komisaras, ir kad iki 2012 metų vėl bus neišiškota daugiau negu 2 milijardai eurų. Kodėl ta šiandieną sistema yra tokia, jinai natūraliai yra atsiradusi iš mūsų praeities, kada 12 e, ES valstybių karštlygiškai stojo ES ir buvo nustatyti labai aukšti ir tiesiog labai greiti reikalavimai sukurti kiekvienoje valstybėje savo sistemą, kad būtų galima naudotis ES parama. Ir tikrai tos valstybės nuoširdžiai tą darė, bet darė pagal savo supratimą, pagal tuo metu esantį ekonominį įsivystimo lygį, pagal tuo metu esančias strateginės tam tikras kryptis. Ir gavosi taip, kad mes esam tikrai labai sukūrę daug skirtingų sistemų. Ir jas norint suvienodinti, reikia labai daug pastangų, laiko ir ko gero reikia ir tam tikrų norų. Aš nesakau, kad tų norų nėra, tačiau manau, kad ir komisaras mane teisingai supras, kadangi jos rytis tikrai yra nepavydėtina ir aš puikiai suprantu, kad per trumpą laikotarpį kažką pakeisti kardinaliai yra praktiškai neįmanoma. Tačiau šis e, laikas yra atėjęs, todėl kad mes jau puikiai suprantam, kad jau nebegalim niekaip paaiškinti, kodėl tokia didelė yra neišiškota piniginių lėšų suma. Kada dar perėtais metais buvo kalba apie tai, o kasgi vis dėlto taip blogai įsisavina ES pinigus, tai mes dar neturėjom informacijos ir tos valstybės nebuvo teikiamas. Tačiau šiandieną jau galim pasižiūrėti ir jau mes turim tam tikrą informaciją. Todėl e, mano pranešime, kurį aš planuoju mm, e, pateikti artimiausių metų, manau, turėtų būti e, paminėti keletas tokių pagrindinių akcentų arba pagrindinių nuostatų, kurie leistų šiek tiek pakeisti atskaitomybės vektorių. Manau, nėra visiškai teisinga šiandieną, kad valstybėm narėm yra palikta teisė būti tik tai jom vienom atsakingom už e, nustatytų pažeidimų, bet neišiškotų piniginių lėšų sumą. Turi būti būtinai atsakinga ir Europos komisija. Taip, šiandieną pirmoji dalyje aš girdėjau, kad jau ko gero Europos komisija tam ruošiasi, nes jau yra sukurtas finansinės priežiūros valdyba, nustatyta struktūra, skirti žmonės ir iš tikrųjų tai būtų pats teisingiausias kelias tada Europos komisija, būdama atsakinga, jinai tikrai žymiai labiau reikalaus iš valstybių narių tam tikros informacijos. Gal jau ir nebebus taip, kaip yra šiandieną, kad tos valstybės narės jau suprato, kad jeigu teiks daugiau informacijos, tai jų skaičiai ir jų informacija ir jų statistika bus blogesnė. Aš turiu omenyje apie pažeidimus. Ir yra keltas valstybių, kur, pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija, Junktinė karalystė, Vokietija Paskutinėme šitoje ataskaitoje pateikė e, skaičius, kurie yra dvigubai mažesni, pažeidimų skaičius yra dvigubai mažesnis. Bet kaip paskui pradėjom aiškintis, kad jie ir pateikė žymiai mažiau informacijos. Todėl manau, kad šitas principinis e, atskait, ats, atskaitomybės klausimo permetimas ne tik valstybės narėm, bet įpareigojimas ir Europos komisijai ateityje su, sukurs galimybę kurti bendrą sistemą, kuri palengvins visiems darbą. Ir pačiai komisijai, ir pačiom valstybėm narėm, ir aš esu įsitikinęs ir Europos parlamento, ypatingai biudžeto kontrolės komitetui. Antras. Buvo susitikęs prieš dvi dienas su Olofo tarnybos vadu. Aišku viena, kad iš tikrųjų Olofo šiandieną tų galių liktais ir užtenka, turi įvairias tarnybas, turi e, tarnybas, kurios jie gauna tam tikrus duomenis, bet pagrindinė yra problema - nepakankamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Tai yra natūralu. Todėl aš jau galbūt nusibosiu, bet aš dar kartą noriu pasikartoti. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra penkios institucijos, kurios apie tą patį dalyką praktiškai renka tą pačią informaciją. Tai yra saugumo departamentas, tai yra finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tai yra specialiųjų tyrimų tarnyba, tai yra valstybinė mokesčių inspekcija ir yra muitinės departamentas. Bet jos šitos institucijos kiekvienas skirai renka, turi savo duomenų bazės ir ta informacija ne visiškai pilnai dalinas. Ir apie tai žino visi ir aš manau, kad tai yra ne tik tai Lietuvoje, bet ir kai tose valstybėse taip pat. Todėl manau, kad būtina yra priimti sprendimą, kad Olafas turėtų teisę prieiti pats prie duomenų, kuriuos turi šios institucijos ir kurios yra reikalingos Olafo tarnybos darbui. Tai yra esminis dalykas, kuris leistų iš esmės turėti galimybę pačiam Olafui pasitikrinti, įeiti į duomenų bazę ir jau tada turėtų galimybę ir užklausti valstybių narių. Kodėl, pavyzdžiui, apie vieną ar kitą atvejį jūs nutilėjot, kodėl apie vieną ar kitą atvejį tiek ilgai netiduodama yra byla į teismą, ir panašiai. Taip pat manau, kad didelė yra problema, kur buvo paminėta apie tai, kodėl neįnais ieškoti tik daug pinigų, skirtinga teisėsaugos sistema. Nors visos 27 valstybės yra demokratinės, teisėsaugos sistemos yra, turi būti vienodos, bet vis dėlto teismai kažkaip vienai per kitaip to nedaro. Manau, kad tai būtų irgi teigiamas postumis pačios Europos komisijos, kad tam tikri sprendimai teismuose, galbūt e, ypatingai ES piniginių lėšų įsisavinimo klausimų, būtų galima paspartinti vienareikšmiai. Ir paskutinis, galbūt pas, gal šiandien atrodo netoks svarbus, bet jau mes kada nagrinėjome viešųjų pirkimų sistemos e, e, modernizavimą ir jau Europos parlamentas nubalsavo dėl pagrindinių principų. Manau, būtina kuo skubiau šitą bendrąją sistemą pradėti įdėginėti ES mastu, kiekvienose valstybėse taip pat. Yra kiekvienoje valstybėje gana nemažas patirtis, tikrai buvo dedama ir yra dedama daug pastangų. Ir kad tuose viešuose pirkimuose, kiek yra įmanoma, būtų daugiau atliekama elektroniniu būdu. Pats yra pagrindinis principas, kad išeliminuoti žmogiškai faktorių nors vienoje ar kitoje iteracijoje, kas leistų iš esmės atsikvėpti ne tik tai specialiom tyrimų tarnybom, ne tik tai politikam, bet aš manau, kad leistų atsikvėpti visiems, kurie įsisavina ES pinigus. Todėl, e, baigiant, aš tikrai e, norėčiau taip pat e, pritarti kai kuriuom nuostatom, kurios čia buvo paminėtos dėl 50, 50 taisyklės taikymo, kur yra taikoma žemės ūkis rytyje Manau, kad tą galima būtų taikyti ir kitose, e, e, kitose ES pinigų e, panaudojimo srityse, sanglauda, struktūrinė parama ir panašiai. Galbūt reikėtų terminą sumažinti, ne keturi metai ir aštuoni turėtų būti. Gyvenimas spartėja, žemė greičiau sukasi, turi būti du ir keturi, pavyzdžiui, metai. Pamėginkim galbūt nuo šito, kad pradėkim. Ir aišku, Olafo funkcijų ir Europos komisijos ir valstybės narių funkcijų tam tikras galbūt ateityje labai aiškus, e, gal neatskirimas, bet supratimas. Olafas turi nustatyti pažeidimus, kaip jis juos nustato, jis turi savo sistemą, o mes kartu su komisija, su valstybėm narėm ir su Europos parlamentu privalom užtikrinti šitų nustatytų lėšų susigražinimą į ES ar tai biudžetą, ar į valstybės narių biudžetus. Tai ačiū išdėmesi. Dank u wel. Meneer Balčičius, ik heb op dit ogenblik... Ačiū ponui Balčičiui, ponia Greslė ir ponas Kilakakis prašė žodžio. Ar dar kas nors kolegos norėtų kalbėti? Prašom, ponia Greslė. Labai ačiū, norėčiau užduoti porą klausimų apie dalykus, kuriuos nelabai supratau. Ar e, pranešime reiškia, kad pažeidimų skaičius e, padidėjo dėl to, kad buvo teikiama daugiau informacijos ir aš manau, jeigu tokia yra priežastis, tai vertintina teigiamai. <clears throat> Komisija tačiau pageidau, tačiau buvo e, po to kalbėta, kad komisija džiaugiasi mažėjančių pažeidimų skaičiumi, tai kaip čia dabar suprasti, norėčiau papildomas informacijos. Dėl e, lėšų išieškojimo nepakankamo, kurį minėjo ir e, kolega Balčytis, e, Bulgarija, Italija, Lietuva, Latvija ir Slovenija. Komisija teigia, kad Čekija, Vengrija, 20 procentų lėšų tik tai gražina iš jų išieškoma. Tai kaip galėtų komisija paaiškinti tokią padėdį ir kokiu veiksmu įmasi, kad ją pataisytų, nes turėtų būti visiškai aišku, jeigu kokia nors valstybė narė <clears throat> nesilaiko taisyklių, tai jai nemokami pinigai, tai yra kalba, kurią visame pasaulyje suprantama be vertimo. <clears throat> Taigi tokia padėtis man yra nesuprantama kalbant apie sistemą ir jos pasirinkimą dėl pažeidimų valdymo sistemos EMS sanglaudos fondo lėšas panaudojant. Jūs pranešate, kad e, esama Ispanijos, Prancūzijos, Airijos atvejais negražinamų lėšų. Ir kad tos šalis elgesi ne taip, kaip turėtų elgtis. Ar buvo padaryta kokia nors pažanga po rugsėjo 29 dienos, kokiu veiksmu įmatės, nes e, esama priemonių, kurias pasitelkus būtų galima valstybės narės priversti deramai elgtis. Kitas klausimas susijęs su išlaidomis žemės ūkiu. Prancūzija, Ispanija, Vokietija ir Rinktinė karalystė praneša apie labai nedidelį pažeidimo e, atvejų, pra, e, atvejų dalį Prancūzijoje, tačiau tie pažeidimai nebuvo klasifikuojami iki 2010 metų. Apie žemės ūkį norėtume šiek tiek išsamesnės informacijos gauti, nes pažeidimų žemės ūkėje galima nustatyti paprasčiausių, lengviausių būdų biudžeto sandaros procedūra 2007 metais e, buvo priimtas parlamente atitinkamas nutarimas dėl e, duomenų bazės kūrimo. Tačiau kol kas valstybės narės neteikia tų savo duomenų į tą bendrąjį duomenų banką. Taigi kaip pagerinti tą padėtį, noriu paklausti. Ačiū Ingeborg, dabar ponas Kilakakis. Ačiū komisijos nariui. Matau, kad padėtis pagerėjo, nustatant didesnį padė... pažeidimų skaičių, kai kurie jų yra ciklinio pobūdžio, pasikartojantis, e, kai kurie apie kai kurios sužinojome dėl e, geresnės valdysenos sistemos veiklos. Sutinku, kad esama tam tikros pažangos. Tačiau mano politinis vertinimas yra toks, kad e, laikotarpė iki 2010-2011 metų ir dėl e, dabartinio taupimo laikotarpio visiškai pasikeitė mūsų piliečių požiūris e, ir tų pažeidimų toleravimas. Nes e, esame valstybių su e, stipriamis ekonomikomis, kurios turi mokėti teikdamos pagalbą kitiems, jos dėl to netoleruoja, o silpnos ekonomikos jų piliečiai netoleruoja dėl taupimo priemonių, kurios yra jūs šalise taikomos. Taigi mes privalome visiškai pakeisti savo požiūrį į kovą su sukčiavimu. Mes tačiau esame priklausomi nuo to, kaip valstybės narės šios klausimus sprendžia, o jų pasirinkama metodika yra visiškai e, skirtinga mes turėtume taikyti tą pačią metodiką, tos pačius standartus ir pastangas visiems ir daugelis dalykų paprasčiausiai nevertinami, nes e, negalime e, įvertinti realaus sukčiavimo masto, nes neturime tinkamo tinkamų vertinimo priemonių, kadangi nežinome, kokia padėtis iš tikrųjų yra, nežinome, ar jį gerėja, ar blogėja. Ir e, Todėl mums reikia žymiai daugiau pastangų ir iniciatyvų šioje srityje ir tos iniciatyvos turi būti e, komisijos siūlomos, nes netinkamas ES lėšų naudojimas e, daro žalą taip pat ir toms šalims, kurios netinkamai tas lėšas naudoja, yra, e, daro žalą jų piliečiams. E, ir žalingas jų požiūriui į viešą įgyvenimą ir aš tai sakau, būdamas e, šalies, kuri dabar patiria daug sunkumų atstovų, todėl mums reikia daug daugiau komisijos pastangų ir e, iniciatyvų, nes gyvename jau visiškai kitokiu laiku. Ačiū kolegai. Daug klausimų buvo užduota komisijos nariui. Galbūt e, galėtumėte vėliau atsakyti kai kurios iš jų raštų, tačiau pasistengkite atsakyti, kiek galėsite dabar. Norėčiau apibendrinti kai kurius klausimus, kurie buvo užduoti. Atsakydamas į pranešėjo iškeltus klausimus galiu pasakyti, kad kai kurie iš jų yra labai svarbus, ypač kalbant apie atsakomybės pasiskirstimą. Manau, kad e, labai svarbu nepatekti į tokią padėtį, kai visa atsakomybė yra perkeliama vien komisijai ir valstybės narės gali daryti, ką panorėjusios. Manau, kad Pirmiausia, valstybės narės turi prisimti atsakomybę ir užtikrinti, kad ES lėšus būtų tinkamai panaudojamos, priimant valstybės narėse atitinkamus teisės aktus, kurie jau dabar galioja ir jos turi prisimti tą atsakomybę ir aš laikysiuos griežtos pozicijos. Jau e, atkreipiau dėmesį e, ir įvardėjau valstybės narės, kurios nededa pakankamai pastangų tinkamai naudodamas ES lėšas, nes e, priešingo atveju turėsime penkis ar dešimt kartų padidinti komisijos struktūras, nes visi puikiai suprantame, kokia sudėtinga sistema yra Europos Sąjunga ir valstybių narių lygmenių tikrai yra žymiai geriau žinoma, kaip viskas vyksta. Taigi didesnė atsakomybės dalis turėtų tekti valstybėms narėms. Žinau ir manau, kad e, įgyvendinus e, pakeitimus, e, kurie yra rengiami kartu su ponė Gareslė ir dėl kovos su, dėl, dėl naujos kovos su sukčiavimu strategijos visi generaliniai direktoratai bus paprašyti parengti savo kovos su uh, sukčiavimo strategijas, skiriant ypatingą dėmesį sukčiavimo užkardimui. Ir manau, kad tai mums atneš pakankamų rezultatų. Kitais metais teiksime pasiūlymą dėl teisės aktų dėl ES finansinių interesų apsaugos pasitelkiant baudžiamosios teisės priemonės ir mes pasinaudosime Lisabonos sutartie numatytomis galimybėmis visapusiškai. Manau, kad e, tokiu būdu sugebėsime ženkliai sustiprinti valstybių narių atsakomybę. Kalbant apie teisėkūros veiklą, darome pakankamai didelę pažangą ir tikiuosi, kad komisijos teikiamiems pasiūlymams pritars tiek taryba, tiek parlamentas. Kalbant apie nepakankamą lėšų išieškojimą, lankydamasis valstybėse narėse, ne tik svarstau, taš, tačiau ir viešai pareiškiu ir įvardyju tam tikras problemas susijusias su lėšų išieškojimu netinkamai panaudotų, pavyzdžiui, lankydamasis Bulgarijoje, Rumunijoje. Aš e, viešai apie tai kalbėjau. Žinoma, Olafas e, daro spaudimą siekiant e, padidinti išieškojimų lėšų mastą, tačiau esama praktinių problemų. Jeigu gavėjas sugauna ir išleidžia tam tikrus gaunamus pinigus, tai nėra taip paprasta iš karto jų vėl išsireikalauti, nes, e, pavyzdžiui, gražinės tam tikrą sumą lėšų gavėjas galėtų bankrutuoti, taigi reikia elgtis labai apdairiai. Ir dėl to viskas e, užtrunka pakankamai ilgai dėl objektyvių priežasčių, jeigu tos priežastys nustatoma, kad yra neobjektyvios, tuomet daroma spaudimo valstybėms narėms atitinkama, kad lėšos būtų gražinamos greičiau dėl pažeidimų valdymo sistemos ir trijų valstybių narių, kurias savo ataskaitoje mes paraginome tokią sistemą įgyvendinti. Kiek žinau, jos jau taip pasielgė ir prisijungia prie šios bendrosios e, pažeidimų e, valdysenos sistemos, tai reiškia nuo kitų metų e, jos pradės teikti atitinkamą informaciją naudodamosi šią sistemą. Žinoma, turime užtikrinti teikiamas informacijos kokybę ir todėl uh, <clears throat> ataskaitoje atkreipiame atitinkamą dėmesį į šios aspektus. Manau, kad kuo daugiau gautume informacijos apie pažeidimus e, arba netgi sukčiavimo atvejus, tai mus e, leistų e, taikyti atitinkamas priemonės tų valstybių atžvilgių ir todėl ypatingą dėmesį turime skirti valstybėms, kurios praneša apie nedidelį pažeidimų skaičių. Pavyzdžiui, auditorumai e, parengė savo atitinkamas prognozes dėl klaidų skaičiaus e, ir e, remiasi ne tiksliai statistiniais duomenimis, tačiau prognozėmis ir idealiu atveju pažeidimų prognozuojamų skaičius turi atitikti arba būti labai panašus į nustatomų klaidų arba pažeidimų skaičių, o tai reikštų, kad tokiu atveju valstybės, tai reikštų, kad valstybės narės e, suteikia visą informaciją apie nustatomų pažeidimų skaičių. Taigi tas e, aspektas yra labai svarbus. Dėl duomenų banko buvo paskutinis klausimas. E, Olafas šiuo metu daugiausia naudojasi pažeidimų valdymo sistema ir joje esančiais duomenimis. Tai reiškia, kad Olafo gaunami duomenys pateikiami nustatytą e, tvarka, pagal kurią veikia pažeidimų valdymo sistemos e, duomenų bankas, e, o e, šalis besirengiančios narystai teikia šią informaciją kol kas ant popieriaus tik tai. Tokia yra dabar veikianti sistema ir mūsų tikslas yra, kad visose sritise būtų kuo daugiau dirbama elektroniniu būdu. Ačiū pirmininkas, dabar steiksiu žodį dar pranešėjui, ponui Balčyčiui, kad bus galima apibendrinti diskusiją. Tikrai kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti e, komisarui, kuris gana sažiningai atsakė, ypatingai dėl atsakomybės klausimo komisijos. Aš kitokio ir nesitikėjau atsakymo, bet e, aš visiems tokį pateiksiu pasiūlymą ir žiūrėsim, kokia yra mūsų visų e, Europos parlamento komiteto narių E, nuomonę. Taip pat norėčiau pridėti, kad e, Europos komisija galėtų, galėtų pasinaudoti tokią pat teisę, ypatingai kovos su sukčiavimu srityje, kokią jinai turi teisę konkurencijos srityje, kad gali bet kada kažkokia tai tarnyba, galbūt ir Olafo tarnyba gali būti įgaliota, kad gali bet kada paimti reikiamus dokumentus, patikrinti ir, ir panašiai. Manau, kad jau atėjo laikas kad mes galėtumėm sustiprinti tų tarnybų poveikį, nes labai daug girdim, kad nu, po kol kas valstybės narės neduoda, neleidžia, netaip supranta. Ir trečia, ką norėčiau paprašyti e, pačio komiteto, kad e, mano pranešimo pateikimą, jeigu galima, būtų nukelt, todėl kad tai yra tikrai labai svarbus dokumentas, dėl kurio matyt mes čia nekartą diskutuosim. Aš jį turėčiau pateikti sausio ketvirtą po, iš karto po kalėdinio atostogų, bet žinot, tas laikotarpis nėra toks lengvas, tai aš tikrai norėčiau, kad galbūt yra galimybė nukelt toliau. O baigdamas tikrai noriu palinkėti visiems gerų kalėdinio atostogų ir tikėsime, kad mums kartu pavyks vis dėlto ateityje pagerinti darbą visiems. Kovos e, e, su sukčiavimu nusikaltimu srityje. Ačiū labai. So thank you. Yeah, still you have meeting. Dėkoju kolegai Balčyčiai. Pasižiūrėsime, kaip ten išeis su to jūsų pranešimo atidėjimu, ar bus laiko tam. Ir, na, suprantu, kad tie kaliniai reikėjimai malonus, gal šiek tiek ankstoki, nes tikimės, kad dar įvyks posėdės iki tol, iki atostogų. Komisijos atstovai praleido visą rytmetį su, jumis, su mumis ir ačiū jiems už tai, ačiū visiems. O dabar keliaukime prie paskutinio klausimo. Tai yra šeštasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra pranešimas apie mūsų vizitą Kadaraše, Prancūzijoje, kur vykdomas ITER projektas. Esate gavę didžiulį kiekį dokumentų apie tai, tai, tai naudingi dokumentai, tačiau 11 ir 12 puslapyje yra išvados, bent jau angliškoje versijoje teksto. Didžiulė dauguma dalyvių biudžeto komiteto narių, biudžeto kontrolės komiteto narių mano, kad ITER projektas brandolių jungimusi projektas yra labai svarbus ir naudingas. Tai yra tas projektas, kuris turi tikrą pridėtinę vertę ir finansavimas to projekto neturi būti stabdomas ar nutraukiamas. Viskas turi būti e, atlikta labai skaidriai, tas finansavimas turi būti užtikrintas skaidriai ir turi būti teikiama visa informacija apie priimtus sprendimus, turi būti numatytos gairės ir e, kaštų įvertinimas. Nuolatos turi būti rengiamos ataskaitos apie poreikius ir paskui ir toliau turi būti užtikrinamas visiškas skaidrumas, turi būti atliekamas vidinis auditas. Ne, neskaitysiu tų visų čia paminėtų dalykų, tiesiog dauguma kolegų mano, kad visa tai, ką matėme, yra vertintina teigiamai. E, mes taip pat išklausime ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, tačiau jau yra imti, imtas iš žingsnių ir biudžeto komitete patvirtinti šiam dokumentui, tam, kad būtų galima 12-13 metų laikotarpiu užtikrinti tinkamą finansavimą šiam projektui. Ar yra klausimų, pastabų, ar tiesiog priimsime šį dokumentą ir jo išvadas? Ar galėtume patvirtinti šį dokumentą? Taip, visi sutinkam? Na, tai tuomet manysime, kad tas oficialus pranešimas yra patvirtintas. Kitas posėdis yra gruodžio 19 dieną. Norėčiau, kad elgtumės disciplinuotai. Yra daugybė klausimų diskusijoms. Ponas Maištatas Europos investicijų bankų vadovas lankysis pas mus paskutinį kartą, nes jis netrukus išeis į pensiją ir jį pakeis kitas asmo. Mums reikia įsitikinti, kad 19-20 dieną dalyvausime kuo gausiau mūsų posėdėje. Jeigu kitų klausimų nėra, tai tuomet norėčiau paklausti. Norėčiau paprašyti tų, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, palikti mūsų salę, kad galėtų įvykti uždaras koordinatorių posėdis. Dėkoju.